Colleagues, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, panašu, kad komisijos narys kažkur įstrigo pakeliau į parlamentą. Šiaip jau vyksta bendrasis streikas Briuselyje, taigi siūlau pradėti nuo kito darbo atvarkės klausimų. O kai ateis komisijos narys, tuomet sustabdysim savo darbą ir galėsime išklausyti komisijos nario. Siūlau pradėti nuo 19 klausimo. Padėtis susijusi su trišalėmis dėrybomis. Suteiksiu žodį Davidui Martinui. Jisai papasakos apie pažangą arba jos stygių, kalbant apie pagrindų reglamentą. Uh, Ačiū pirmininkė už taip netikėtai suteiktą man garbę. Prieigos prie rinkos reglamentas vakar vyko trilogas, iš visų yra trys grupės pakeitimų. Pirmasis pakeitimų e, grupė, pirmoji grupė susijusi su lingvistinio pobūdžio, čia yra tam tikrų problemų su parlamentu, antras susijęs su komitologijos nuostatomis. Ten mes nepadarėme didelės pažangos vakar, tačiau girdėjome, kad dėl Omnibus 2 yra pažengusios į priekį e, diskusijos ir tai, žinoma, palengvins mūsų darbą, kalbant apie specifines priemonės dėl prieigos prie rinkos reglamento. E, Ir trečias dalykas yra esminis šio dokumento klausimas. Tai yra, duomen... tai yra data, kada baigėsi reglamento galiojimas dėl prieigos prie rinkos. Pirmoji sausio 2014 metų. 2000, iki 2016 metų turėtų būti pratesta. Vakar mes apie tai diskutavome. Mm, išsiaiškinome institucijų nuomonę, tačiau pažangos nepasiekėme, tačiau kitas trilogas vyks e, sekančią savaitę. Ir po to mes nustatysime tolesnės datas, kada vyks e, dėrybos. Ir šiandien jau po pietų aš turėsiu informacijos apie dėrybas su taryba, su taryba. pažiūrėsim, galbūt pavyks pasiekti kompromiso. Pirmininkas, Ar yra galimybė pasiekti kompromisą? E, aš, būdamas socialistu, visada ieškau kompromisu. um, well, I mean, to, to... <laughs> Tikiuosi visi jums pritarė. Matau, kad ši, EPP frakcija visi man pritarė. Atvirai sakant, reiks pažiūrėti, kaip seksis ar 14, ar, ar 15 metais, ar 16 žiūrėsim, kaip mums pavyks, žiūrėsime, kokia bus parlamento pozicija ir taip pat kokią poziciją parengs taryba. Pašerjor. Taip, pritariu jūsų analizai ir pritariu e, jūsų situacijos pristatymui. Dabar sustabdykime šio klausimo nagrinėjimą. Thank you. Um, let me welcome Commissioner. Leiskite pasveikyti komisijos narį poną Deguchtą. Mes nekantramų lauksime, ką jis mums pasakys. Galutinė ataskaita dėl aukšto lygio darbo grupės JAF ir S, e, dėl galutinės ataskaitos, kur kalbama apie darbus, E, darbo vietų kūrimo ir ekonominio augimo srityje tarp JAV ir ES. E, e Komisijos narys mums pristatys šią ataskaitą, taip pat šią iniciatyvą, taip pat atsakysi mūsų klausimus. Taigi negaiždamas laiko suteiksiu jam žodį, nes mes jau vėluojame. Žodis komisijos nariu, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už vėlavimą. Tačiau vyksta streikas. Belgijos uh, oficialūs pareigūnai, valstybės tarnautai streikuoja, aš turėjau šiaurinės dalies e, atvykti ir tiesiog didelę laiko dalį turėjau praleisti po žemę, įstrigęs po žeminiam praime. Toliau dėl tarp Atlantinės priekybos ir investicijos partnerybės. Dažnai yra piknaudžiaujama e, šio, šiuo terminu, jis naudojamas bet kokią progą, o šiandien norėčiau teisingai panaudoti šį terminą mes esame pasirengę pradėti aukščiausio lygio didžiausias dvišalės dėrybės. Ir būsimas sustarimas susijęs su to, kad šios dvi didžiausios, stipriausios ekonominės valstybės turės apjungti savo pajėgas ir nustatyti standartus ne tik dvišalės priekybos ir investicijos sričiai, bet ir e, pagrindinių taisyklių sukūrimui. Tai turės didžiulį poveikį ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui abiejose Atlanto pusėse. Kai sustarimas e, buvo pasirašytas ir jau yra vykdomas, e, BVP pusę procento e, išaugo ir tai yra daugybė milijardų eurų kasmet. Ir tai, tai beveik du trečdaliai metinio ES biudžeto. Tai siūlo didžiulės perspektyvas ir mes e, palaipsniui e, gaiviname ekonomiką ir tai galbūt yra pats e, pigiausias stimulų paketas, kokį galima įsivaizduoti. Dėrybose, žinoma, reikia politinės valios. Mes turime mūsų taisyklės ir reglamentus padaryti suderinamais, kad tai būtų prasminga. Šios dėrybos sudaro tam, tikra, tam tikras aiškės sąlygas verslui ir verslo žmonėms. Taip pat tai patvirtina mūsų įsipareigojimą atverti rinkas ir, um, ir kovoti su protekcionizmu, nes tai nepadeda veikti krizės. Europa ir JAV yra strateginės partnerės pasirengusios sutelkti pastangas, kad galėtumėm sustiprinti savo ekonomiką. Ir dėl to nenustabu, kad e, ši, ši veikla yra labai pozityviai e, sutinkama visame pasaulyje. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie Europos parlamento vaidmenį. Noriu pabrėžti, kaip man malonu čia būti su jumis šiandien. Ir man nereikia net pabrėžti, koks svarbus Europos parlamentas yra ir būtent šis komitetas, koks svarbus yra man asmeniškai. Tai yra mūsų tarpininkas, kalbant apie priekybos susitarimus ir tai labai svarbu priekybos ir investicijų susitarimui. Susitarime bus dėl, dėl šios strimo nemažai e, komitetų bus susidomėję ir prisidės prie susitarimo įgyvendinimo bus e, organizuota nemažai posėdžių ir manau, kad e, jūs tai tenkins. Toliau, dėl pavadinimo šio susitarimo aukšto e, lygio darbo grupė jį vadina išsami priekybos ir investicijų susitarimu. Buvo nuspręsta pavadinti tai transatlantinių priekybos, transatlantinė priekybos ir investicijų partnerystė. Koks be būtų pavadinimas, šia kalba eina apie priekybą ir apie investicijas. Ir pasižiūrėjus į jūsų praėjusiu metu spalio e, rezoliuciją, noriu pasakyti, kad e, į tai buvo atsižvelgta e, derantis dėl dėrybinių parametrų. Apie ką šios dėrybos vyksta, su ko jos susijusios? Jūs visi matėte tą baigiamąją ataskaitą aukšto lygio grupės, kurią aš, su, kurią pirmininkė Oš ir pirmininkas Grondkiuk. Tai buvo ilgas, tačiau labai vaisingas darbas. E, Dėrėmės dėl tarybų, dėl sanitarijos ir fitosanitarijos klausimų, reglamentavimo klausimų, investicijų, paslaugų, intelektinės nusavybės teisų, viešųjų pirkimų ir priekybos taisyklių nustatymo atsižvelgiant atitinkamus konkurencijos aspektus, priemė bendros išvados, kad išsamus susitarimas apima e, daugybę dvišalės prekybos ir investicijos klausimų, įskaitant reguliavimo klausimus ir suteikia abipusę naudą, e, atsižvelgiant į vairias svarstytas galimybės. Pirmininkas Baroso Van Rumpoj e, Obama pritarė šiam susitarimui ir sutarė, kad kiekviena pusė pradėtų vidinės procedūras, kad būtų galima pradėti dėrybas. Taigi mūsų užduotis pradėti šį darbą kuo greičiau ir mes ketiname parengti e, dėrybų kryptis, dėrybų orientacinės kryptis e, kitą mėnesį. Kuo greičiau pradėsime dėrybas, tuo greičiau pasieks, pasieksime sėkmingų rezultatų. Ir ši veikla, ši užduotis tikrai nebus lengva. Idealiu atveju norėtumėm šį darbą užbaigti po dviejų metų. Tačiau, žinoma, reikėtų dirbti sparčiai, kad pasiektume platus užmojo tikslus. Aš nekalbėsiu labai detaliai apie ataskaitą, tris dalykus pabrėšiu. Pirmiausia, mums reikia panaikinti esančias kliūtis kalbant apie tradicinius tarifus ir atverti prieigas prie rinkos tose sritise kaip paslaugos, investicijos ir viešieji pirkimai. Taip pat svarbu suprasti, jau dabar yra labai tarifus, žemų tarifų susitarimai, kuriais naudojamasi. Vidutiniškai tai yra 4, proces, 4 procentai tarifų importui. Pagrindinis dėmesys būtų panaikinti tas kliūtis, kurios yra prie valstybių sienų, tos kliūtis, kurios kyla prie valstybių sienų. Reikia išnagrinėti ir pagerinti reglamentų standartus ir reglamentų nuostatas ir standartus. Turime galvoti apie taupimą ir užtikrinti geresnę galutinę vertę mūsų vartotojams. Vertės turi būti e, įvertintos ir reikia nuo 10 iki 20 procentų sumažinti e, tarifų, tarifus, kad būtų galima sumažinti kainas vartotojams. Taip pat reikia e, globales taisyklės ir standartus parengti, kurios e, būsimoms verslo įmonėms ir verslininkams padėtų lengviau vykdyti savo veiklą. Tai unikali galimybė tai padaryti teisingai, nebus lengva, tačiau tikiuosi, kad pasieksime sėkmės. Dėkuoju už laiką, dėkuoju, kad mes išklausėte ir aš pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Uh, you, your... Ačiū, ponia komisijos narė, už jūsų trumpą, tačiau labai mm, esminį pasisakymą Dabar pradėsime diskusijas. Pirmiausia, šio komiteto stebėsinos grupės atstovos, pirmiausia, APP e frakcijos atstovė. Ar komisar? Pone Godlieva. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Dėkoju, kad jūs atvyko čia šiandieną pas mus. Aš manau, kad visi mes buvome labai malon, maloniai nustebinti, labai nudžiugome, kai sužinojome, kad ponas Obama e, pasiryžęs e, pradėti dėrybas dėl, su ES dėl e, laisvos priekybos sustarimo, bet techninių ir ekonominių aspektų yra, ir, tai buvo ir politinio pobūdžio pareiškimas dėl transatlantinių santykių Visur, kur tik nuvykstu, manęs klausia, kaipgi atrodys pats darbų tvarkaraštis, kada tai prasidės, kada šiuo konkrečiai ir kiek ilgai užtruks. Ar jūs maždaug įsivaizduojate, e, kaip realiai atrodys tas darbų tvarkaraštis ir kitas dalykas, Labai daug apie tai diskutuojama apie šį laisvos priekybos susitarimą, kadangi jis sukėlė labai didelių lūkesčių, tačiau kyla klausimas, kasgi šiandieną yra kitaip negu buvo prieš penketą metų, e, kadangi apie tai jau buvo kalba seniau. Tačiau tos tie lūkesčiai gali būti su tam tikra grėsme, kad jeigu ne, mums nepasiseks, jeigu tos darybos žlugs, tuomet bus didelis nusivylimas vėlgi, ar yra kažkoks realistinis požiūris į tai, e, tam tikras realistinis antrasis planas. kuris būtų galbūt šiek, e, šiek, kurio būtų siekiama šiek tiek mažiau, e, kad, kad būtų galima teikti, kad jeigu mums pavyko pasiekti tą ir aną, tai reiškia jau yra padaryta gera pažanga. Be... Pirmininkas. Dabar ponė Marytė Šakė iš Aldė frakcijos. Thank you, <clears throat> President. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Sutinku su jumis, kad tai yra istorinis momentas ir manau, kad politinė valia matyti tiek ir komisijos, iš komisijos, tiek ir šių rūmų pusės, tačiau e, reikia ir e, vieš, visuomenės paramos. Aš manau, kad parlamentas turės atsakyti į daugelį klausimų ir daugeliu atveju kritinių klausimų ir aš norėčiau jūsų paklausti dėl kai kurių sudėtingų aspektų. E, darbo grupė e, šiek tiek atsargiai vertino intelektinės nusavybės teisų klausimą. Koks jūsų požiūris į tai? Ir kitas svarbus sudėtingas klausimas yra žemės ūkis. Ar jūs manote, kad e, gali, galėtų būti taip, jog teks iš, išbraukti žemės ūkio sritį iš dėrybų, ar tai yra visiškai neįsivaizduojama? Ir kaip jūs vertinate e, tas, tos, vat, būtent to, tos ryties interes, interesus kaip pavojų, kuris galėtų kelti bendroj, e, bendram sutarimui. Ir kaipgi. E, kaip jūs vertinate ir tų techninių e, kliūčių e, klausimą ir kaip jūs manote, kaip e, e bus sprendžiamas viešųjų pirkimų klausimas. E, kai e, Pavyzdžiui, pačiose jungtinėse valstijose, kai bus sprendžiamas tas klausimas, pavyzdžiui, jis gali, jis gali būti pradėtas spręsti, jeigu nesiseka federalinių lygmenių, tuomet būtent valstijų lygmenių. Tad, e, aišku, įdomu bus, e, kaip mes bendradarbiausime, mes esame suinteresuoti glaudžių bendradarbiavimų, mes norime išsaugoti politinę valią, siekti pažangos ir stengtis padėti mūsų E, tiek vienos, tiek kitos pusės visuomenėms. Next, uh, Robert. Robert Sturdy. Thank you, Chairman. Uh, uh, Ačiū, panė pirmininkė. Uh, komisijos nariai, iš tikrųjų jūs papasakojote labai įdomių dalykų. Atrodo viskas uh, labai fantastiška. Tai yra geriausia naujiena, kurią šis komitetas sužinojo po ilgo laiko. Aš norėčiau pasveikinti jūs nuveikus tokį didelį darbą, kuris atneš tiek daug naudos. Aš norėčiau tik tai e, paminėti kelis punktus, kurie buvo jau a, e, iškelti ankstesnė, anksčiau kalbėjusių kolegų, kaip ponė Šakė. Čia aš e, kalbėjau su daugeliu kolegų Junktinės Amerikos valstijos žem, dėl žemės ūkio. Iš tikrųjų, dėl žemės ūkio turime, turime taip pat dėrėtis. Tačiau E, mes e, Žemės ūkio komitete e, kaip tik tai tarėmės dėl reformos Žemės ūkio politikoje. Galbūt mums reikėtų iš tiesų atsikratyti tos bendros žemės ūkio politikos ir vystyti žemės ūkį jau kitokiu būdu. Nes žemės ūkio politika iš tikrųjų kelia pakankamai daug problemų Junktinės Amerikos valstijoms. Na, čia mano nuomonė dėl tos bendros žemės ūkio politikos, kad mes turėtume jas atsikratyti. Ir kitas dalykas tai yra visų pirma genetiškai modifikuoti javai. Ar šis klausimas taip pat aptariamas dėrybose? Nes mes turėtume apsvarstyti savo požiūrį būtent e, žemės ūkija. Uh, kalbėdami apie genetiškai modifikuotus organizmus. Ir tai yra vienas iš klausimų, kuris domina Junktinės Amerikos valstijas ir Europos Sąjungą. Toliau Ženik Žado, žalieji. Merci, monsieur le commissaire. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad Robertas Dordy galėtų būti jūs atstovas spaudai dėl šio susitarimo, nes jis labiausiai tas pareigas geriausiai ir atliktų. O aš čia Aš už intelektinę e, pusę e, norėčiau pasisakyti, kaipgi išgelbėti Europos e, ekonomiką. Ir pirmas dalykas, kuris mane stebina šiandien, jūs sakėte, ir tai yra komisijos dokumentuose, kad šis sustarimas 0,5 procentai augimo užtikrina. Ir tie dokumentai, kuriuos jūs patiekėte tarybai, Jeigu mes pasieksime, e, e, pasieksime susitarimo, tuomet BVP Europoje e, dviem punktais padidės. Jeigu žiūrėtum apie visas prognozes įvairių susitarimų, kurie buvo priimti nuo 1994 metų. Ir jeigu pažiūrėtumėm į išlaidų mažinimą, į griežtotumą politiką, į paslaugų mažinimą, mes pasiekėme visus, jeigu mes tikrai pasiektėm viską, kas yra prognozuojama, kas, kas yra sakoma, kiek išauks ta, ta, ta ekonomika, tai mes auktumėm taip sparčiai kaip Kinija. Tačiau gal reikėtų rimčiau kalbėti. Mūsų tarnybos turėtų atlikti poveikio vertinimą, būtent tų pažadų, ar jie yra realūs, ar įmanoma pasiekti tai, kas žadama šiuo sustarimu dėl laisvos priekybos. Tai yra, kad 0,5 procentai padidės, išauks ekonomika, bus sukurta e, daugybė darbo vietų ir taip toliau. Buvo kalbama, kad liberalizavimas labai prisidėjo prie ekonomikos augimo, bet Bet iš tiesų parlamentas, Europos parlamentas yra ne tam, kad vien džiaugtųsi kažkokiais pasiūlymais. Mes norime realių rezultatų, mes norime žinoti, ką mums duos realiai tas sustarimas. Toliau dėl turinio. E, jūs e, turite Europos parlamento įgaliojimus ir kaip ir e, prezidentas Obama turi gauti savo kongresų įgaliojimus. Mes norėtum žinoti, kokios ir, koks yra diskusijų dabar etapas uh, JAV kongrese, mes norime žinoti tą informaciją ir norėtumėm, kad ta informacija būtų dalinamasi diskusijose. Taip pat dėl, kad būtų kalbama apie įvairias paslaugas, apie investuotojų teisės, apie kultūros klausimas, apie genetiškai modifikuotas kultūras ir taip toliau. Tarptautiniai investuotojai turi žinoti visas sąlygas. Čia reikėtų prisitaikyti prie bendrosios viešosios politikos turime ginti piliečių teisės, investuotojų teisės, įskaitant ir mūsų visų atskiras valstybės narės. Štai e, buvo tik skandalas mytybos e, srityje dėl arklienos mėsos. Yra kalbama, kad tai nesukels jokių lygų, jokių sveikatos problemų. Tačiau tai yra globalizacijos rezultatas e, maisto srityje mes kalbam apie Europą, e, mūsų augintojai labai daug problemų patiria ir sunkumų, bet mes galime lyginti padėti kitose pasaulio šalise, kaip mėsos augintojai ar, ar kiti žemės ūkio darbuotojai dirba. Mes turime užtikrinti tinkamą kontrolę ir tinkamą priežiūrą šioje srityje. Dabar norėčiau grįžti prie pramonės. Taip, komisijos dokumente yra kalbama apie didžiulį ekonomikos saugimą. Tačiau reikės laikytis normų ir standartų. Čia reikėtų labai išsamei apsvarstyti. Vyko seminaras e, komisijos kolegijoje dėl konkurencijos klausimų ir tai yra esminis klausimas visose mūsų valstybėse narėse ir Europoje. Ar mūsų valstybės narės laikosi reglamentų, ar tais reglamentais yra grindžiamas mūsų pramonės, grindžia mūsų pramonės ateitis ir vizija. Kalbama apie pramonę, kuris sukurs didžiulę pridėtinę ver vertę. Tačiau reikia laikyti sanitarinių normų, socialinių normų, aplinkosauginių normų. Ir reikia užtikrinti, kad tas reglamentavimas prisidėtų prie ekonomikos augimo, o kol kas taip nėra. Mes turime uh, E, kalbėti apie teisingą reglamentavimą ar neužkirsti kelio ekonomikos augimui. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komisijos nary. Mano prieš tai kalbėjęs kolega labai aktyviai pasisakė, labai stipres mintis išsakė. Aš visiškai sutinku, kad e, mes žengėme tikrai istorinį žingsnį. Sutinku su jūsų vertinimu, nors galbūt tai kartais pervertinama, kai kalbam apie istoriškumą. Na, bet m, mm, iš karto norėčiau pabrėžti vieną dalyką susijusi su tomis techninėmis priekybos kliūtimis. Tai nėra kažkoks verslo modelis, tai yra ar inovacijų struktūra e, per dėrybas. E, tai yra esmė, mūsų partnerystės tarp ES ir Junktinių valstybių esmė, e, susijusi, tai yra susijęs su kultūriniais, visuomeniniais aspektais. Dėl to derantis, mano nuomonė, išriškės skirtumai tarp įvairių įstatymų, įstatymo bazių e, ir e, aukšto lygio darbo e, grupės e, darbo rezultatas tą irgi parodo. Taigi kyla klausimas. Tie istoriniai kultūriniai e, tai teisės aktų, įstatymų skirtumai susi, e, turi didelės reikšmės tiek, pažiūrėjau, aplinkosaugai, tiek žmonių, e, piliečių teisėms, tiek kitiems dalykams. Ir tai yra susiję ne tik tai su prekybos politika, bet ir su kitais mūsų dvišalios santykių aspektais. Tad man būtų įdomu žinoti, kaip vertinant dabar sutartą E, su Vankirk, e, Vankirk mechanizmą, kaip į, to, į tuos aspektus bus atsižvelgta, kaip bendradarbiavimas su atitinkamais komisijos nariais. E, tai bus susijęta su kitomis komisijos veiklos rytimis, kurios tiesiogiai bus paveiktos šių dėrybų. Kaip komisija įsivaizduoja bus dirbama šio klausimo? Ir antras klausimas norėčiau aiškiai pabrėžti, kad mes čia kalbame apie susitarimą, kuris turi turėti naudos mūsų piliečiams. Šiandien Junktinėse valstijose kiekvienas senatorius, kiekvienas kongresmenas kalba apie, e, e pirmiausia, siekia būti perrinktas. Darybos, kiek aš žinau, E, truks tikrai ne per vien, e, e, truks ne vienerius metus ir, dėl, ir nebus susitarta per vienerius metus, tai yra reikės testinumo, kai kongresas bus perrenkamas, galbūt ne kartą. Tad e, amerikiečiai e, taip pat klaus savęs, ar tos dėrybos ir galiausiai pasiektas sutarimas turės kažkokios naudos jų piliečiams. Ir lygiai to paties turim klausti mes savęs, ar mums mūsų jauniems žmonėms, e, bedarbiams, jauniems bedarbiams Ispanijoje ar Graikijoje turės naudos tas susitarimas. Mes jau vakar apie tai diskutavome šiame komitete. Ar šis susitarimas teigiamai paveiks e, mūsų jaunimo padėtį? Mes ES yra susidariusi praraja tarp pietų ir šiaurės. Mes e, bandome taikyti bendrijos metodą, kiek tas metodas bus taikomas ir vykstant dėryboms ir e, kiek jis bus išsaugotas derantis dėl techninių priekybos kliūčių mažinimo. Trečias klausimas. Man taip pat būtų įdomu žinoti, ar jau per įvykusius pre, preliminarius pokalbius e, kažkiek išriškėjo ar jungtinių valstijų susit... E, e, nary, nary, ar jungtinės valstijos prisijungs prie tam tikrų tarptautinių susitarimų, daugia šalių susitarimų, kurių, kurių jie, e, jungtinės valstijos dar ne, prie kurių dar neprisijungia. Vakar mes dėl tokių aspektų, pažiūrėjau, taip pat diskutavome. Uh, Ir jau dabar matome, kad ryškėja labai didžiuliai darbai, didžiuliai uždaviniai, kuriuos bus būtina išspręsti dėrybų komandoms iš abiejose pusėse. Aš manau, kad Europos parlamentas labai dėmiai stebės tą dėrybų procesą ir labai aktyviai e, įsijungs į tą procesą. Ačiū. E, pirmasis e, klausimų raundas baigėsi. Mums reikėtų balsuoti, tačiau aš siūlyčiau. E, mes turime dar klausimų antrajame raunde. Aš siūlyčiau leisti pasisakyti komisijos nariui, kai jis atsakytų į pirmojo raundo klausimus, tuomet mes padarytume uh, E, pa pauzę, pertrauką, balsuotume ir tuomet įvyktų antrasis e, klausimų raundas ir komisaras pasakytų apibendrinimą, pateiktų savo apibendrinimą. Ar jūs sutinkate? Gerai. Taigi suteiksime žodį komisijos nariui, kad jis atsakytų į tuos pirmosius klausimus. Ir po to padarysime pertrauką, kad galėtume balsuoti ir tuomet pradėsime antrąjį klausimų ir atsakymų raundą. Thank you. Uh... Ačiū. Pone pirmininkė. Taigi dabar atsižvelgiant tą mūsų tolesnį veikimą, mes turime dabar prašyti įgaliojimų iš tarybos ir artimiausiamis savaitėmis, kovo pradžioje, mes turėtume gauti šį įgaliojimą. Paprastai tokios diskusijos taryboje užtrunka tris mėnesius dėl įgaliojimų. Taigi būtent mes turime šias diskusijas, diskusijas užbaigti iki prekybos ministro susitikimo. Aš manau, kad tai yra piršelio 14-15 diena. Tai yra, atsiprašau, 13-14 diena. Na, šiuo atveju tai yra mūsų galutinė data, į kurią mes turime atsižvelgti, vystydami toliau dėrybas. Ir Junktinės Amerikos valstijos taip pat turi tai atsižvelgti. Ir Junktinės Amerikos prezidentas turi pristatyti šitą projektą kongresui. Yra 90 dienų terminas, per kurį kongresas turi pateikti savo pastabas. Taigi, bet kokiu atveju, bent jau Junktinės Amerikos valstijose viskas nevyks greitai. Na, Aš nežinau, ar, ar sakykime, amerikiečiai paprašys mūsų greičiau dirbti, nes e, jiems, e, sakykime, dėl intelektinės nuosavybės e, klausimų reikia papildomų diskusijų. Tai reiškia, kad oficialiai mes galėsime pradėti dėrybas viršūnių susitikime Amerikos valstybių ir Europos Sąjungos tik tai birželio viduryje. Tai yra tokia dabar yra mūsų darbo atvarkė. Tačiau tai nereiškia, kad mes dabar nesirengėme e, techninių lygių šiam viršūnių sustikimui. Taigi būtent mes e, rengėme e, ataskaitos pranešimą. Tai yra projektą, kuriame reikia atsižvelgti įvairius klausimus, į didžiulės, didžiulius kiekius normų standartų, kuriuos reikia suderinti, kurias pritaikyti reikia teisės aktus. Tai reiškia, mes tęsėme darbą, bet be kokio oficialiai mes pradėsime dėrėtis tik tai birželio viduryje. Čia idealiausiu atveju. Taryba. Taryba nepasakė dar savo nuomonės, kaip, kaip to tikėjosi ponas Žanik Žadu. Dėja, viskas nevyksta taip greitai. Na, mes tikimės labai daug iš šių dėrybų, tačiau, būkime realistais, tos dėrybos bus labai sudėtingos. Bus labai gerai, jeigu mes parengsime gerą a, susitarimą, jisai padės tokiu atveju tiek ES, tiek Junktinėms Amerikos valstijoms padėti dar, e, kurti darbo vietas, užtikrinti ekonomikos augimą. E, bet kokiu atveju mes turime išbandyti šią galimybę nes e, e, kažkiek laiko nebuvo mm, e, tiek daug teigiamas politinės valios šio klausimo. Tik tai žinote, kaip prieš šešerius metus ponia Merkel pradėjo šias iniciatyvas, tai buvo pasiektas sustarimas dėl, dėl transatlantinio bendradarbiavimo Taigi bet kokiu atveju e, iš abiejų pusių kyla tam tikrų problemų, kliūčių ir dėl to mm, užtrunka toks procesas. Taigi po pusantrų metų e, mano mm, kadencija baigsis, todėl aš tikrai nemanau, kad man dabar reiktų pradėti galvoti apie planą B arba atsarginį planą. Iš tikrųjų, e, aš nesu labai didelis tokio plano B šalininkas, Ar jūs e, iš tikrųjų jūs e, nesirinkate atsarginio varianto, jūs tiesiog norite e, vykdyti savo darbą ir jeigu kažkas nepavyks, tai bus jūsų klaida. Jūs tai pripažinsite. Na, na tokio plano be tikrai mes nesvarstame. Tai pripažįstu. Bet, bet jeigu ir turėčiau tokį planą, tai tikrai nesakyčiau. Iš tiesų, dėl Maryčias klausimo, iš tiesų mums reikia valstybių narių paramos taryboje. Ir neseniai e, buvo e, parodyta, kad būtent tokia e, parama yra reikalinga. Taigi čia dėl intelektinės nusavybės, dėl žemės, ūkio turi būti intensyviau diskutuojama. Taigi dabar apie žemės ūkį šiek tiek žodžių. Iš tiesų, atvirai pasakysiu, žemės ūkio klausimas bus labai svarbus dėrybo elementas. Aš taip pat norėčiau aiškiai pasakyti, kad mes neteiksime dėryboms uh, dabartinių ES teisės aktų ir nesiremsime jais. Čia, e, pavyzdžiui, paimkime, kad ir tos genetiškai modifikuotus organizmus. Yra tam tikri teisės aktai ES, kurie reglamentuoja tokių e, e, organizmų naudojimą ir auginimą. Europos komisija pasiūlė 2010 metais a, e, tai būtent pakeisti tokių genetiškai modifikuotų organizmų kultivavimo tvarką, atsižvelgiant į regiono ypatybės. Taigi, mes iš esmės tokiu susitarimu negalėsime pakeisti dabartinių teisės aktų. Todėl teisės aktai turės jau bus prieš tai pakoreguoti, jeigu to reikės daryboms. Taigi dabar Iš esmės aš būkštauju dėl žemės ūkio, nes e, jeigu mes ginsime savo žemės ūkį, tai amerikiečiai darys tą patį, imsis kontrapriemonių. Taigi, bet kokiu atveju mes kartais patenkame į tą pilkąją zoną, kur, kur reikia būti labai atsargiems. Bet bet kokiu atveju mes neturime bijoti diskutuoti šiais klausimais, Na, <laughs> iš esmės tokia atveju čia būtų galima kalbėti apie bendro žemės ūkio politikos pabaigą, ko paprašė aiškiai ponas Sterdy. Bet bet kokiu atveju aš tikrai pabandysiu rasti kompromisą. Dėl intelektinės nusavybės bus atskiras e, dėrybų skyrius skirtas intelektiniai nusavybei. Mes jau pasiekime tam tikros pažangos tardamiesi čia MPF e dėl geografinių nuorodų mes e, diskutuojame taip pat. Tai yra taip pat intelektinė nusavybė. Aš, esu, aš taip pat įsivaizduoju, kad ir kiti klausimai bus iškelti, nagrinėjant intelektinės nusavybės klausimus. Tai, tai geografinės nuorodos bus, bus saugomos, e, pavyzdžiui, prekės ženklais. Tai, tai yra, prekės ženklai yra įmonių nuosavybė. Uh, arba tam tikromis priemonėmis, kurios būtų skirtos atskirai apsaugoti šitas geografinės nuorodas. Ir čia per pastarosius mėnesius, mėnesius mes pasiekėme pažangos, nagrinėdami šios klausimus su Singapūru, pavyzdžiui, dėrėdamės su Kolumbija, su Pietų Amerikos valstybėmis, su, kan, su Kanada. Taigi, reiškia, geografinės nuorodos nebėra tokia jau didelė kliūtis, diskutuojant dėl intelektinės nusavybės teisų apsaugos. Ir tai mes tikrai maloniai nustebinti pastebėjome. Pone Sakė taip, taip pat, nu, Šakė taip pat e, e tarsi užsiminė apie aktą. Aš nenorėčiau vėl pradėti diskutuoti dėl aktas. Na, na, e, Tai tiesiog būtų vienisi mano karstą, nenoriu pradėti diskutuoti vėl šio klausimu. Uh, Aš e, šį klausimą dar e, spręsiu, bet nenorėčiau dabar e, spręsti jį kažkokiu aplinkiniu keliu. Na. Dabar dėl kitų klausimų. Tai būtent mes kalbame apie transatlantinį susitarimą dėl prekybos ir investicijų. Čia mes kalbame ne apie transatlantinį, e, transatlantinį bendradarbiavimą, kuris apima viską, mes kalbame čia apie prekybą ir, e, ir investicijas. Techninės kliūtis tokiu atveju yra abiejų šalių klausimas. Tačiau Junktinės Amerikos valstijos turi geresnę galimybę na, amerikiečiai turi didesnį galimybę būtent parengti m, mm, kitą susitarimą, kuris jau jiems yra pakankamai svarbus e, būtent anksčiau, negu mes sudarysime šį investicijų ir prekybos susitarimą. Na, viešųjų prie pirkimų klausimas, iš tikrųjų, jau nagrinėjimas pakankamai seniai, su Kanada mes jį taip pat nagrinėjame, tai labai svarbus klausimas. Na, mes eh, negalime tikėtis, kad, sakykime, eh, federalinių lygių priimtus sprendimus pakeis eh, Šiaurės Dakotos valstijos priimti sprendimai. Taigi, mm, apie tai reikės taip pat pasikalbėti ir konkrečiai aptarti tolesnės diskusijose, ponės Vanisterdė. Jūs žinote tikriausiai, ką aš atsakysiu jums. Ne, mes net nesakysime bendrosios žemės ūkio politikos. Na ir genetiškai modifikuoti javai, tai jau e, auginami ir kultivuojami pagal nustatytas taisyklės ir tos taisyklės bus laikomis toliau. Mes atlikome tyrimę, tiksliau ne, ne pati komisija atliko tos tyrimus prieš pradedant dėrybas. Poveikio vertinimo tyrimą atliko viena institucija, išorės institucija, kurią pasamdė komisija. Ir ta institucija e, įvertino 0,5 arba iki 1 procento augimą trumpuoju laikotarpiu ir dar didesnį augimą ilguoju laikotarpiu. Ir kalbant apie visus susitarimus nuo 96 metų, aš už 2000 aš dirbu nuo 2010 metų, bet kalbant apie praėjusius sustarimus, jeigu šiuo metu neišgyventam labai gilios krizės, jeigu šiuo metu neišgyvename ypatingai gilios krizės, tai tik tai priekybos dėka. Priekyba padeda taip giliai nesmukti į, į krizę kiekvienos valstybės duomenys reikėtų nagrinėti. Ir pavyzdžiui, Italija nuo 1999 metų padidino savo eksportą priekybos srityje. Ispanija taip pat padarė didžiulę pažangą eksporto srityje į kitas ES valstybės nares. Ir galime visą tai uh, labai smulkiai išnagrinėti. Ir būtent dėl prekybos mes labai giliai neįsmukome į šią krizę. Gal ir būtų galima atkurti Europą dabar. Anksčiau tokių, tokių galimybių mes neturėjome. E, Priekyba vyksta apskritai nuo žmonijos gyvenimo pradžios. Priekyba vyko visada ir nėra jokių priežasčių, kad siga ta priekyba nutrūktų. Ir jeigu pažiūrėtum, koks, koks yra balansas priekybos rytyje, priekybos apimtis didėja. Ir tai tikrai duoda naudos. Yra e, priekybos balansas e, vertinimas, kaip pozityv, rodo pozityvius e, rodiklius ir prekės, paslaugos, investicijos auga Ir būtent to ir reikia. Nes, tarkim, turime deficito energijos ir, ir naudingų iškastų srityje. Tokie yra duomenys. Bet jeigu neturime savų išteklių ir energijos šaltinių, mes turime iš kitur juos pirkti. Ir manau, kad galima labai pasidžiaugti tokią situaciją. Ir jūs esate tikrai labai išmintingi, protingi, kad tai žinotumėt ir suprastumėt. Vous m'aurez pas avec les compliments. <laughs> Personne ici dit qu'il faut pas faut arrêter de commercer. On parle de la Mes kalbame apie dėrybas, jūs neturite mums komplimentų sakyti, mes kalbame apie dėrybų turinį. Ačiū už tokį viražą. Jūs pateikėte e, pavyzdį su arklieną. Kiek aš žinau, tai, kas vyksta dabar su arklieną, neturi nieko bendro su globalizacijos procesu. Ta arklieną iš kitos ES e, valstybės narės e, buvo atgabenta į Prancūziją, į kitas valstybės narės. Ir čia nieko neturi bendro su globalizacija. Čia kalbam apie žmonės, kurie sukčiauja. Eh, Manau, kad esate teisus sakydamas, kad yra didelių kultūrinių skirtumų tarp abiejų pusių, kai kalbame apie techninės prekybos kliūtis ir panašius dalykus. Tokių barjerų kilmė dažnai yra susijusi su kultūriniais skirtumais. Manau, kad bus sudėtingiausia įveikti būtent tuos kultūrinius skirtumus. Ar mes rasime kažkokią bendrą pagrindą dirbti kartu iš vien ar ne. E, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, į kuriuos reikės atsižvelgti. Ir iš tiesų Mes toliau tęsime transatlantinės priekybos tarybos veiklą. Mm, tos diskusijos dar e, vyksta. Aš manau, kad tai yra tikrai geras bendradarbiavimo modelis, kai yra virtin, e, e, tikrinamas konteineris Europai, tuomet jisai nebus tikrinamas Junktinėse valstijose iš naujo. E, keletas sektorių, jau ne vieno sektorio atstovai yra pateikę savo pasiūlymų, kurie yra aptarinėjami, svarstomi. E, Taip, mes toliau tęsime e, šio, šių klausimų svarstymą. Taip pat buvo klausimas susijęs su pagalba e, Europai e, siekiant persiindustrializuoti. Manau, kad Europos pramonės pertvarkymas labai priklauso nuo to, ar mes suvoksime, jog reikia keisti gamybos būdus ir ieškoti naujovių. Jeigu mes norime konkuruoti tradicinėse gamybos rytise su Kinija, Indija ar e, Brazilija, tuomet tai nebus paprasta. Tačiau aš manau, kad yra nemažai nišų, kuriuose mes galėtume toliau plėtoti savo pajėgumus ir padaryti daug daugiau, gamindami įvairias e, prekes kitokiais būdais. Aš manau, kad taip, mūsų pramonę reikia pertvarkyti, tačiau tai jau yra kitokia diskusija. Mums nereikėtų e, analizuoti konkrečių e, e, pramonės šakų, kurios, kurios buvo veiksmingos praeitie. Mums reikia dabar galvoti apie inovatyves pramonės šakas. Voting. Pirmininkas, ačiū komisarui. Mes dabar balsuosime. Norėčiau paprašyti komisijos nario pasilikti 15 minučių ir po to jūs, turėsite, jūs dabar turėsite galimybę pagerti kavos. E, jums, jūs nebusite aptarnauti, turite patys apsitarnauti šiandieną. Taigi galėtumėte išgerti kavos. So, colleagues. Let's start quickly. Okay. Okay. My card is there. Okay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 Item 14. Report on trade. 14 darbo atvarkės punktas. Tai yra prekyba ir augimo nukreiptos investicijos skirtos besivystančiam šalims. Pane Saifija pranešimas. Yra 140 pakeitimų pateikta beveik visus įtraukti į kompromisus. Balsuojame už septintą kompromisą, kas prieš susilaikė priimtas. Toliau aštuntas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 41 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 90, kas už, prieš susilaikė priimtas. 43 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimtas. 9 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. 97, kas už, prieš susilaikė priimtas. 10 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. 54, kas už, prieš susilaikė priimtas. 53, kas už, prieš susilaikė priimtas. 11 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. 64. Kas už, prieš susilaikė atmestas. Šešdešimt penktas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 66 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 67 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 67 pasitikrinsim elektroninį būdą. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. atmestas. Pakeitimas. 73. Kas už prieš susilaikė. Atmestas. 68. Kas už prieš. Atmestas. 71. Kas už prieš. Susilaikė atmestas. 12. Kompromis. Kas už prieš susilaikė priimtas. 51. Kas už prieš susilaikę priimtas. 52 kas už, prieš susilaikę atmestas. 13 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimtas. 14 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimtas. 104 kas už, prieš susilaikė atmestas. 105 kas už prieš susilaikė priimtas. 106 kas už. Ne, jis toliau nebalsuosime. 108 kas už prieš susilaikė atmestas. 109 kas už prieš susilaikė priimtas. 110 kas už, prieš susilaikė priimtas. 111 kas už, prieš susilaikė priimtas. 112 kas už, prieš susilaikė atmestas. 15 kas už, prieš susilaikė priimtas. 16 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 9.3. Kas už? prieš susilaikė atmestas. 94, kas už, prieš susilaikė atmestas. 95, kas už, prieš susilaikė atmestas. 96, kas už, prieš susilaikė priimtas. 118, kas už, prieš susilaikė priimtas. 119 kas už prieš susilaikė priimtas, 121 kas už prieš susilaikė priimtas. Atmestas. Pirmininkas atsiprašo, atmestas. 120 kas už, prieš susilaikė, priimtas. 123 kas už, prieš susilaikė, priimtas. 17 kompromisas kas už, prieš, priimtas. 126 kas už, prieš susilaikė, priimtas. 127 kas už, prieš susilaikė, atmestas. 18 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 131, kas už prieš susilaikė atmestas. 132 ir 140, kas už prieš susilaikė priimti. 133, kas už prieš susilaikė priimtas. 124 kas už prieš susilaikė priimtas, 135 kas už prieš susilaikė priimtas, 920 kas už prieš susilaikė priimtas. 136 e, dvi dalis dėl pirmos dalies kas už prieš susilaikė priimta antra dalis kas už prieš susilaikė Pasitikrinkime. Antra dalis, 136 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis. 9.11. Kas už? Prieš susilaikę priimta, 9.13 kas už prieš susilaikė priimtas, 9.14 kas už prieš susilaikė priimtas, 9.15 kas už prieš susilaikė priimtas. 139 dvi dalis. Dėl pirmos dalies kas už prieš susilaikė priimta. Antra dalis kas už prieš susilaikė priimta. Pasitikrinkime. Dar kartą elektroninį būdą. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Priimta antra dalis. Galite pasitikėti savo pirmininku. Konstatuojamas dalis. Pirmas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Dvyliktas kompromisas kas už, Ne, dėl 12 kompromisinio, dėl 12 pakeitimo nebalsuojame. Kompromisas 2. Kas už prieš susilaikė priimtas? Trečias kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 19 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Ketvirtas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 25 kas už prieš susilaikę priimtas. Penktas kompromisas kas už, prieš susilaikę priimtas. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaikę priimtas. 32 e, kompromisas kas už, prieš susilaikę priimtas. Man netrūksta oro. 33 kas už, prieš susilaikę priimtas. nuorodos. E, pirmas, e, kas už prieš susilaikė priimtas. Dabar balsuosime dėl kelių pakeitimų nuo ketvirto iki dešimto, kas už prieš susilaikę priimti pakeitimai. Vienuoliktas pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimtas. E, pakeitimas žodžiu. Pirmas, kas Ar žodžio pakeitimas visiems priimtinas? Ne. Balsuosime, kas už, prieš susilaikė priimtas. Galtinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Didžiaja dauguma 23 balsais prieš 3 balsus. Dokumentas pranešimas priimtas. Sveikinu, ponė Seifi. Toliau balsuosime dėl uh, ponio Janikšado e, pranešimą. Teikiama nuomonė dėl atsinaujinančios energetikos Europos vidaus energetikos rinkoje. Pirmas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. Antras kompromisas. Balsuosime dėl dviejų dalių. Kas dėl pirmas dalies, kas už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. O kam reikėjo dabar dėl abiejų dalių balsuoti? Dešimtas Kas už? Ne, nebalsuosime. 15. Kas už? Prieš susilaikę. Priimtas. 16. Kas už? Prieš susilaikę. Atmestas. Kristofer Fjellnerio e, pakeitimas atmestas. 18 pakeitimas kas už prieš. 18 pakeitimas vėl, vėl Felnerio pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Kaip, kaip visada? 22 kas. Už. Ne, dėl trečio kompromiso balsuosime. Aš norėjau kuo greičiau balsuoti. Na, trečias kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 22 kas už. Prieš susilaikė. Priimtas. Ketvirtas kompromisas kas už. Prieš susilaikė. Priimtas. 24 atkrenta. Pasisekė panu Feneriui. 29 kas už. Dvi dalis. Dėl pirmos dalies kas už. Taigi lieka tik tai antra dalis, dėl antros dalies balsuosime tik tai 29 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Žodinis pakeitimas. Pirmas kas už. Kas nors prieštarauja pakeitimui žodžiu? Ne, tai balsuosim. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasikrinkime rezultatas neaiškus. Pakeitimas žodžiu pirmas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Na, didžioji dauguma pritarė. Na, kelkite tiesiog rankas, kad matyčiau. Bent jau frakcijų lyderiai. Aš visada orientuojuosi lyderius. Nes tik nes tik tokiu atveju aiškus rezultatas. Atleiskite kiti parlamento nariai. Jūs irgi vienodai svarbus kaip ir lyderiai. Trisdešimt ketvirtas už, prieš, susilaikė, priimtas. Pasitikrinsime 34 pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Penktas. Kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimtas. Šeštas kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimtas. 35. Kas už, prieš susilaikė priimtas. Septynas kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimtas. Aštuntas kas uh, už prieš susilaikė. Aštuntas kompromisas, dėl jo balsuojame, kas už prieš susilaikė. Priimtas. Ne, pasitikinsime dėl aštunto kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Mestas. 37 kas už, prieš susilaikė priimtas, 38 kas už, prieš susilaikė priimtas, 39 kas už, prieš susilaikė priimtas, 40 kas už, prieš susilaikė. Šį kartą priimtas. Sveikinu Kristoferį Fjellerį. Šio pakeitimo autorius. Sveikinai. Dabar galtinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Balsavimas baigtas. 24 už, vienas prieš, 3 susilaikė. Sveikinu pana Janik Žado. Ačiū, pana komisijos nariai. Okay, let's come back to our debate with Commission. Grįžkime prie mūsų diskusijų su komisijos nariu. Antrasis klausimų raundas. Jei kas nors norėtų išeiti iš salės, prašau tai padaryti greitai ir tyliai. Būkit malonus, nustokit kalbėti salės gale. Prašom nekelti triukšmo. Okay, second round. Antras klausimų raundas. Turiu nustatyti tam tikrą kalbėjimo pribojimą. Trys minutės. Um, much, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu tik priminti kad nesu EPP e, narys nuo 2009 metų. Aš esu tikras, kad jie norėtų, kad aš sugrįžčiau, bet esu laimingas, būdamas, e, dirbdamas toj frakcijoje, kurioje esu. Jūs, jums patinka mano humoras, puiku, aš džiaugiuosi, kad jums patinka, aš džiaugiuosi, kad jums patinka mano humoro jausmas. Pirmiausia, norėčiau sugrįžti prie kai kurių klausimų, kurie, kiek žinau, buvo jau iškelti, tačiau tai yra ganas e, tikrai strategiški e, klausimai. Pavyzdžiui, susitarimos, e, priekybos sutarimas su Singapūru klausimas. Mes žinome, kad amerikiečiai labai didelį spaudimą darė Atsiprašau, ES darė didelį spaudimą Singapūrui e, dėl geografinių nuorodų, tuo tarpu Junktinės valstijos kaip tik e, darė spaudimą e, to, tų, netaikyti tos, to, tų, tų nuostatų. Kaip jau dabar aišku, kad tokie klausimai bus tikrai sudėtingi, tad kaip jūs įsivaizduojate, kaip tuos klausimus spręsite, jeigu mes jau iš anksto žinome, kad jie gali būti sudėtingi? Ar jūs tikitės, kad jų neiškils? Kitas klausimas. Žinau, kad jūs labai pro, pro, protingai ir, ir labai atvirai e, apibrėžiate savo e, darbų tvarkaraštį, tvarkaraštį, tačiau kaipgi yra su amerikiečiais, ką jie darys, kaip atrodys jų darbų tvarkaraštis, galbūt jie stengsis viską vilkinti arba kaip tik atvirkščiai stengsis greičiau darbus pabaigti. E, ir e, galbūt, e, aišku, tą klausimą spręs jau kitas um, už priekybą atsakingas komisijos narys. Tačiau aš turiu pasakyti, kad man patinka jūsų darbo metodika ir kaip jūs diskutuojate su ponu Žado. Ir pagaliau paskutinį dalyką norėčiau pasakyti. Prieš keletą metų buvo sakoma, kad e, mūsų e, e, jau, daug, ne, jau keletą metų yra teigiama, kad sąjungos yra sudarinėjamos ne iš draugystės jausmų, o iš baimės. Kaip Jūs vertinate, pažiūrėjau, Indijos ir Kinijos iškilimą? pasaulinėje arenoje, turint omenyje, kad jų ekonomika vis stiprėja, tai tampa ypatingai e, didelės ir tambios ekonomikos, reikšmingos ekonomikos. Ir taip pat demografiniai pokyčiai, kurie be jokios abejonės darys didelį įtaką pasaulio priekybos sistemai. Kaip Jūs vertinate tokią naują situaciją, pirmininkas? Aš norėčiau apriboti kitų kalbėsinčių da, e, kalbėjimo laiką dviejomis minutėmis. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Serdešinė gratulacija. Ačiū, ponė komisijos nariai. Norėčiau pasveikinti Jūs. Pradėjus darybų procesą. Žinoma, transatlantinė rinka papildo mūsų politinę, politinę ir Mm, karinį bendradarbiavimą su amerikiečiais. Tačiau aš turiu kai kurių abejonių ir norėčiau pasidalyti šiomis abejonėmis su savo kolegomis. Iki šiol mes dėrėjomės su valstybėmis, kurių rinkos buvo daug mažesnės. Taigi Europos e, sąjunga e, tam šalims buvo labai e, patraukli partnerė. Mes dėrėdavomės su, su partnerėmis, kurių reglamentavimo arba teisės sistema nebuvo tokia išvystyta kaip Europos sąjunga Sąjungos. Taigi, o dabar Europos Sąjungos teisės aktai, taisyklės, normos, nuostatai yra labai griežti ir e, vieni kokybiškiausių visame pasaulyje. Mes turime tam e, sukūrę tam tikrą gyvenimo būdą, kokybę, tam tikrą kultūrą, mes ES turime 27 valstybės narės, kurios yra vis dėlto daug labiau susiskaldžiusios negu Junktinėčių Amerikos valstijų e, valstijos. Jos turi savo interesų ir uh, iš esmės kelia potencialią grėsmę bendradarbiavimui. Čia e, prisiminkime, kad ir aktą. Aš, uh, žinoma, gerbiu jūsų komisijos tarnybų darbą. Jūs norite sumažinti visas grėsmės. Uh, Tačiau rezultatas yra nelabai geras ir iš to reikėtų pasimokyti. Čia ypač kalbant apie intelektinės nusavybės teisės darybų skyrių. Aš norėčiau paklausti, ko siekia amerikiečiai, mm, būtent dėrėtamės dėl šios skyriaus ir ar aktą susitarime e, tie, tie tikslai atsispindi. Uh, kaip mes norime suderinti mūsų standartus. Mesgi esame tokie skirtingi Europos Sąjungoje. Thank you. Bent Lange, next. Ačiū, Bent Langen. Socialistai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad jūs aiškiai išaiškite savo poziciją ir pasakėte, dėl ko mes dėrėsimės dėrybose, tai būtent dėl prekybos, dėl investicijų dėrėsimės. Aš tikiuosi, kad mes kartu aiškiai galėsime pasakyti e, parlamente, e, kad e, ir, ir mes prisijimėm atsakomybę, mūsų komitetas prisijimėm atsakomybę. Ir visas problemas spręsime kartu. Aš turiu vieną klausimą. Čia tą pačią kryptimį einu kaip ir ponia Šakė. Tai būtent ta problema, kuri susijusi su, su valstybėmis, Junktinėse Amerikos valstijose. Čia aš e, ne tiek e, kalbu apie e, viešos pirkimus, bet apie standartus. Pavyzdžiui, kalbant apie automobilių pramonę, tai bandymų ciklas arba įvairių standartai nustatomi įvairiose valstijose skirtingai. Kalifornijoje galioja kiti standartai negu New York'e. Ir kaip praktiškai mes spręsime tos, tas problemas susijęs su tokiais skirtumas. Kaip mes užtikinsime, kad nebus trinties tarp įvairių valstijų. Kitas klausimas susijęs su Meksika. Žinoma, su Meksika mes esame sudarę seną susitarimą, mes norime jį jau atnaujinti. Ir žinoma, e, yra tam, tik, tam tikros paralelės e, tarp e, šio, šio, šio sutarimo ir naujo sutarimo su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Ar nebus neigiamų pasiekmių mūsų sutarimui su Meksika dėl to? Ačiū, Paulas Murphy. Um, yeah, uh, Dėkuoju, norėčiau paklausti komisijos nario. Uh, esu susit... tikras, kad su Senato finansų komiteto pirmininku jis yra e, kalbėjęs. Kokie yra jų manimų svarbiausi JAF interesai šiuose e, dėrybose? Jūs taip pat iš laiško susidarėte įspūdį, yra, kokie yra agresyvūs interesai iš verslo e, JAF. E, kalbama apie tarifų mažinimą žemės ūkio produktams ir padidinti priegą prie žemės ūkio rinkų, taip pat e, sanitarijos ir fitosanitarijos priemonės. Tokie patys žodžiai yra vartojami ir dar, aukšto lygio darbo grupės e, pranešime. Kągi reiškia? Tai reiškia, kad bus apriboti genetiškai modifikuoti organizmai dėl paukštienos, keulienos ir, ir jautienos taip pat bus griežtinami dalykai. O jūs sakote, kad to nebebus ant dėrybų stalo. Bent jau taip jūs kalbėjote iš pradžių. Antras dalykas - tai yra sustiprinta intelektinės nusavybės apsauga. Man vėlgi tai kelia susirūpinimą ar aktą, ar, ar panašios aktą nuostatos galėtų būti per užpakalinės duris pasitelktos. Ir JAV vyriausybės valstijose e, jų, e, jų nuostatos yra labai griežtos, matėme SIFT, matėme aktą, e, panašius dalykus, kaipgi reaguos Europos Sąjunga. Toliau reglamentavimo atitiktis būtina nesusilpninti nesusilpninti reglamentavimo nuostatų, taikant atsargumo principą. Kaip čia reikėtų suvienodinti tos reikalavimus, ar juos sugriežtinant, ar juos sušvelninant? Mes baiminamės, kad ES standartai nebūtų sumenkinami dėrybose. Toliau Francisko Keller žalieji. Dėkuoju. Prieš patikdama klausimą noriu pasakyti, kad žalieji iš esmės nėra prieš priekybą. Mes pasisakome už sąžiningą priekybą, sąžiningą iš abiejų pusių, kurios dalyvauja priekyboje. Priekybos susitarimai, reikėtų juos nagrinėti, kas gauna naudos, o kas patiria nuostolius dėl priekybos susitarimų. Tiesiog norėjau tai patikslinti. Toliau, mano klausimai. Sakėte, jog labai svarbu turėti visuomenės nuomonę apie tokius priekybos susitarimus, o Europos pramonės yra tiesiogiai renkamas piliečių tarp visų ES institucijų. Komisija patikė pasiūlymą, sprendys priima taryba, o koks jūsų vaidmuo, koks jūsų manimų vaidmuo turėtų būti skiriamas Europos parlamentui prieš aptariant dėl visų įgaliojimų? Ar bus atsižvelgta Europos parlamento parengtas rezoliucijas ir nuomonės? Nes mes būtent ir formuojame kaip parlamentas visuomenės nuomonę. Manau, kad tai yra labai svarbus aspektas. Kolega minėjo ir aš norėčiau paklausti, kaip ketinate užtikrinti, kad mūsų teisės aktai būtų kūrami dėl uh, autorių teisių, dėl tam tikrų šimčių, dėl europinių bibliotekų, kaip užtikrinsite, kad mūsų teisės aktai numatytų išimtis e, taikomoms autorių teisėms ir čia kalbu pirmiausia apie Europos bibliotekas. Taip pat TPP labai griežtai. Komisijos narys, aš ne visiškai supratau jūsų klausimą. Kaip ketinate užtikrinti, kad mes, kaip ES, galima kurti teisės aktus, reglamentuojančius e, autorių teisės ir kopijas, kai kalbam apie uh, bibliotekas, universitetus, mes svarstame, kokios gali būti išimtis taikomos kopijų, kopijų gamybai dėl autorinių teisių. Bandoma net labiau apriboti tos dalykus. Ir tai būtų nepalanku Europos bibliotekoms. Toks yra klausimas. Toliau domenų apsaugos reforma šiuo metu jinai vyksta kokį čia išvelgėte konfliktą ar prieštaravimą šiaf pusės? Pasižymė. Kiek aš žinau, jūs balsavote prieš bet kokį e, prekybos sustarimą, kaip žalieji, taigi apie žaliųjų poziciją šiais klausimais mes žinome. Marija Sanjer. Ačiū, Prinka, trys klausimai. Pirmas yra politinis klausimas. Manau, jog yra labai svarbu, kad sustarimas būtų tinkamas Ir mes e, turime labai vieningai sitraukti į šias darybas. Dėl to reikia iš ankstinio politinio darbo. Manau, kad jūs pasitikėte tarybą, valstybės narėmis ir Europos parlamentu. Būtina užtikrinti, kad nuomonės neišsiskirtų, kad ES pozicija būtų vieninga ir stipri e, tose dėrybose su prezidentu Obama, kurį remia kongresas. Svarbu, kad Europa būtų vieninga ir stipri. Antras klausimas susijęs su kultūra su kultūrinė įvairovė. Manau, kad tai ypatingos svarbos klausimas, ne vien dėl to, kad jisai susijęs su tam tikrų visuomenės modeliu ir kultūrinė įvairovė, tačiau tai svarbu ir ekonominė prasme. Kultūrinės turinys yra svarbus. Kaip jūs šį klausimą spręsite? Kaip galima dėrėti su JAV? Mes pasirašėme e, hartiją jungtinių tautų, jungtinė, o JAV nepasirašė tos hartijos, Kaip Jūs matote reikalus dėl, pavyzdžiui, ar JAV e, pritars kultūriniai įvairoviai ir mes kaip europiečiai turime suteikti ypatingą vertę kultūriniai įvairoviai ir nepasiduoti kultūros globalizacijai, už ką pasisako JAV. Tai labai svarbus klausimas. Trečias klausimas. Kolegos prieš mane jau kalbėjo apie normas ir standartus. Mes turėsime abipusiškai pripažinti ir suartinti mūsų standartus ir normas. Ir čia būtų labai svarbu labai atidžiai šį klausimą nagrinėti. Martinas Šulcas kalbėjo apie normų globalizavimą, globalizaciją. Mes esame dvi labai svarbios rinkos ir, žinoma, turbūt reikės suartinti, globalizuoti tas normas. Kaip jūs užtikrinsite, kad būtų išlaikomas tas griežtumas tų normų? Ačiū. Mrs. Andersdotter, Pone Andeslotė, aš jos nematau, taigi suteikiu žodį ponui Pitės Tašlė iš EPP frakcijos. Ačiū pirmininkė. Prieš porą savaičių labai įdėmiai stebėjau e, žiniasklaidos pranešimus, kur buvo e, pranešama, iš, kas buvo pranešama iš Vašingtono ir Otavos. Jūs prieš porą savaičių ten buvote, ar ne? Ir aš tikėjausi, kad vyks tai, kažkoks lūžis, bus pranešta svarbių dalykų. Jūsų e, generalinis e, direktorius, panas Timardy, e, žiniasklaidoje pareiškė, kad nebus susitarimo tarp ES ir žiniasklaidos, atsiprašau, tarp ES ir jungtinių valstijų dėl susitarimo, nebus deramasi. Uh, E, kol e, nebus sutarta dėl tam tikrų esminių dalykų, tai jau prieš tai, o kaipgi jūs manote, e, Kaip, kaip Jūs vertintumėte tokį jo pasisakymą, pirmininkas? E, dabar aš norėčiau užduoti klausimų. Pirmiausia, e, tai, kas buvo, tai, kas jau buvo išsakyta, aš jau, jau nebekartosiu, todėl apsiribosiu trimis klausimais. Pirmiausia, e, kurie yra nepaprastai politiškai reikšmingi. Žiniasklaida mus pristato kaip šių dėrybų, jūs pristato kaip šių dėrybų mm, in, vieną iš pagrindinių iniciatorių. Ar taip ir yra? Ar, tai ir, ar iš tikrųjų taip yra, kad uh, kad ES yra tikrai labai suinteresuota tos, tomis dėrybomis ir kaip tai, ar taip deramai yra parodoma e, mūsų visuomeniai. Ir dar buvo kilę sunkumų dėl e, galutinės ataskaitos, kurią rengia aukšto lygio darbo grupė. Kokiosgi yra e, sąlygos, pagal, kurios leistų mums su, galiausiai pasiekti to susitarimo, kuris būtų naudingas abiems pusėms, kokios yra pagrindinės nu, sėkmės prielaidos. Ir dar vienas klausimas yra aišku, kad Sanitarinės ir fitosanitariniai klausimai e, yra vienas iš svarbiausių mūsų dėrybų prioritetų šio, šio, šiame kontekste. Ir kokiogi su tuo susiję sunkumai gali iškilti dėrybose? ir kokias pastangas galėtų rodyti abi šios dėrybų šalis. Ir remiantis ataskaitą, abi pusės sutarė, kad e, e, dėrybos e, visų pirmiausia, pirmiausia bus kalbama apie mokslinius tyrimus ir mokslinių tyrimų klausimus su mokslo sritimis susijusius klausimus. Ar tai reiškia, kad e, e, tie moksliniai dalykai, moksliniai aspektai bus susiję su e, mano minėtų fitosanitarinių satelitinių klausimų sprendimu. Mes žinome, kad šiais klausimais Junktinės valstijos ir ES laikosi skirtingų pozicijų ir kitingai sprendžia tos klausimus. Ir taip pat. Um, spre, e, siekiant bendro plataus sustarimo, abi pusės tengiasi siekti pažangos dėl minėtų sanitarinių ir fitosanitarinių klausimų, e, atsižvelgdamos į abiejų pusių politinius prioritetus ir institucinę sąrangą. Kągi tai konkrečiai reiškia? Kokios E, kokie galbūt iškils kažkokie procedūriniai ir teisėkuros klausimai, kurie galbūt nebus susijęs su konkrečiai su būsimų susitarimu, bet bus susijęs su, e, bus svarbus dėryboms. Aš manau, kad mūsų diskusijose labai ir ateityje bus labai svarbus tas sanitarnių ir fitosanitarnių klausimų e, aspektas. Dėl to būtų įdomu žinoti, kokį, kaip jį vertina jūsų kaip jūs konkrečiai įvertinate. Taigi, žinau, kad jums laikas yra ribotas, todėl pasirinkite jums, kokia, jūsų manijos mūsų svarbiausius klausimus ir laukiame jūsų atsakymų. Because, uh, uh, so... Kalbėsiu trumpai, nes esu laukiamas savo kabinete. Tačiau bandysiu tiksliai atsakyti jūsų klausimus. ponė Kamalė. Iš tiesų, a, tai tie, tiesa, kad amerikiečiai nemėgsta. Nemėgsta GI. Na, iš tikrųjų, ir jiems tikriausiai nelabai patiks tas faktas, kad a, ir šiame sustarime, ir kitose sustarimuose būtent ši tema yra keliama. Bet bet kokiu atveju mes turime e, nagrinėti šį klausimą ir rasti bendrą sprendimą. Mes nenorime nuslėpti, kad yra nuomonių skirtumų būtent šio klausimu. Ir jau akta buvo aiškus signalas, kad, e, kad amerikiečiai nesutiks su nauja, naujų teisės aktu. ir iš esmės su tą informacija, kuri patenka į, į informaciją ir kaip jinai reglamentuojama. Tai bet kokia atveju mes turime grįžti dar prie aktos ir, ir nagrinėti šį klausimą iš naujo. Amerikiečiai dabar kaip tik tai mes kalbame apie atitinkamą tendenciją, kad, sakykime, automobiliai naudoja vis mažiau kūro. Mes puikiai žinome problemas automobilių sektorėje, mes žinome, e, ko mums reikia siekti, siekiant, e, žinoma, išsamaus sustarimo ir tam reikia politinės valios iš abiejų pusių, kad jos norėtų tęsti mūsų dėrybas. Na, ar mes tai darysime draugiškai atmosferoje, ar, e, ar neįtin. E, es, svarbu yra, žinoma, kad ES valstybės narės sutartų e, šiais klausimais, nes ES ir atskiros valstybės narės nori apginti savo, savo piliečių interesus. Ir mes bandome tai daryti kiek įmanoma tinkamesnėmis priemonėmis ir, žinoma, laikydamasi savo vertybių. Junktinės Amerikos valstijos yra mums artimesnės savo vertybėmis. Iš esmės, kaip, kaip ir kitos e, valstybės, kurios mums yra pakankamai artimos. Tai yra svarbus aspektas. Pone Zalevski, aš e, Aš sakyčiau, kad turėtumėt nenuvertinti tos įvairovės Junktinėse Amerikos valstijose. Aš nemanau, kad tie skirtumai yra mažesni negu Europos Sąjungoje. Na, bet jeigu mes žiūrime iš tolo, tai visada atrodo, kad Junktinės Amerikos valstijos yra homogeniška, vientisa valstybė. Bet jeigu pažvelgsime iš arčiau, tai matysime, kad ten yra pakankamai daug skirtumų. Tai tas pats taikoma Europos Sąjungoje ir Junktinėms Amerikos valstijams. Na, kodėlgi mes dabar atsidurime blogesnėje padėtyje? Nėra jokios priežasties būti tokioje priežastyje. Tai žinoma, yra atkaklus dėrybininkai amerikiečiai, bet ir mes esame pakankamai aršus. Bet bet kokiu atveju. Bet, bet kokiu atveju mes stengsimės uh, peržengti mūsų skiriačias kliūtis. Pone Langenai, dabar automobilių pramonėje tie standartai yra labai svarbus. Jeigu yra skirtumų federalinių arba valstybių lygių, tada kyla tam tikros kliūtis ir jas reikės išvelgti, jas reikės spręsti. Čia ir taip ir viešųjų pirkimų srityje reikės išvelgti atitinkamas kliūtis federacinio ir valstybių lygių. Ir tai yra atskiras klausimas. Na, va, Su Meksika yra tokia situacija, kad mes turime susitarimą. Meksikiečiai paprašė mūsų atnaujinti šitą susitarimą. Mes pasakėme, kad mes esam pasirengę atnaujinti susitarimą. Ir mes e, taip pat e, pasakėme, kad nuo pat pradžių tai, tai bus ir darybos dėl e, TPIP. ar TTIP, atsiprašau. Taigi, iš esmės, tie susitarimai, ar jie yra susijęs su mūsų susitarimu su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, tai, tai žinoma, tai kaip ir kanadiečių susitarimas turi įtaką mūsų busimam susitarimui su JAV. Bet aš suprantu, kad, sakykime, toks susitarimas daro poveikį, čia pasakysiu tik vieną pavyzdį, automobilių pramonį. Žinoma, tai mes atsižvelgsime ponė Murphy. Na, bet kokiu atveju e, jūsų klausimas taip pat yra vienas iš svarbiausių klausimų. Tai yra intelektinė nusavybė, aktą. Na, geniškai modifikuoti organizmai, kultūros, tai, tai yra taip pat. Taip pat įtraukti į mūsų dėrybų skyrius. Na, jūs teisingai pastebėjote, tai iš tikrųjų e, vienas svarbiausių mūsų dėrybų aspektų ir tai to, ne, to net neabejoju. Tačiau e, e, dėrybos, jeigu mes gausime įgaliojimus, vyksta tarp JAV vyriausybės ir tarp Europos komisijos. Ir žinoma, bus išreikštus nuomonės, mes atsižvelgsime tas nuomonės. Ir darybų e, procese taip pat uh, užmėgsime ryšį su kongresu. Žinoma, aš nuvyksiu į kongresą, susitiksiu su vėl svarbiais senatoriais ar kongresmenais, diskutuosiu su jais. Aš net, neprivalėsiu jų įtikinti, tačiau bet kokiu atveju uh, uh, mes atsižvelgsime į jų pabrėžiamus dalykus, į jų interesus Ir mes tą patį darom, mes giname savo interesus. Mes nesušvelninsime savo standartų. Mes e, iš, iš esmės norime lankstumo ir e, didesnio suderinamumo, bet mes nenorime mažesnės savo vartotojų apsaugos. Taigi, e, reglamentai, normos ir standartai, kuriuos jūs minėjote, jie yra ap, aptariami procese. Ir kai jūs tik tai dalyvaujate diskusijose, jūs manote paprastai, kad jūsų standartai yra patys geriausi, bet kita darybų šalis taip pat mano, kad jūsų standartai yra geriausi. Taigi reikia e, atskirti praeitį ir ateitį. Ir jeigu jūs norite iš tiesų pasiekti kažkokių rezultatų, tada reikia bendrų procedūrų, kuriuose būtų sprendžiami atitinkami klausimai, kurie yra svarbiausi abiem pusėms. Uh, Nes a, iš esmės a, yra klausimų, a, dėl kurių ga, galima, galimi nesutarimai. Tai, a, e, jie netgi tampa kartais religiniai, sakykime, klausimas. Dėl religijos labai sunku diskutuoti. Na, pane Keller. Kai mes kai mes a, a, sakykime, gauname įgaliojimus, tai įgaliojimus, žinoma, turi e, ir suteikti ir taryba, ir Europos parlamentas, bet bet kokiu atveju mes turime įgaliojimus diskutuoti ta, tam, tikrų, e, tam tikrų nustatytų laikotarpių dėl atitinkamo e, klausimo. Mes gauname tam tikrą darbo atvarkę, tam tikrus terminus nustatytus. Ir žinoma, žinote, jūs galite mums padėti, sakykime, su juo teikdami savo pasiūlymus. Aš išreiškiau kelis kartus savo, savo nuomonę dėl aktą, dėl, e, dėl to, kad aš nebandysiu spręsti kaip nors užkulisiniais metodais e, aktos klausimo. Na, dėl uh, intelektinės nusavybės, tai mes diskutuojame dar su amerikiečiais. Aš nemanau, kad šiuo metu dabar teisingiausia uh, būtų į dėrybas įtraukti šį klausimą. Tai yra intelektinės nusavybės klausimą. Viskam yra savas laikas. Savas laikas. Ir, ir aš su ponė Reding taip pat tariausi, kuri atsakinga už šį klausimą, kad mes neįtrauksime į bendrą paketą dar šio, šio klausimo. Tačiau aš manau, kad mes bet kokiu atveju, baigiantis dėrimus, tikrai sutarsime šio klausimo. Bet nereikia visko sumesti į vieną puodą mes turime savo prioritetus ir jų laikysimės. Jūs, jūs kalbėjotės, a kalbėjote. Kalbėjote apie TPP. Na, nežinau. Uh, iš esmės atsakymo, kaip mes galėtume spręsti šią problemą. Uh, bet kokią atveju tikslaus atsakymą jums neduosiu, E, raštu galėsiu pateikti jums atsakymą, jeigu jūs tai pateiksite man šį klausimą. Taip, ponia Sintės, tikrai labai svarbu vieningą poziciją turėti ir taip pat gauti ir Europos parlamento paramą. Kol kas mes dar neturime vieningus e, pozicijos, mes turime apmastyti visas skirtingas nuomonės, pasižiūrėti, kokia yra dauguma ir aš tikiuosi, kad didžioji dauguma nuomonių pritars komisijos pozicijai. Aš tikrai turiu daug vilčių. Neturime ketinimų keisti mūsų politiką dėl kultūros įvairovės. Žinau, kad tai yra labai opus klausimas. Ir aš pas asmeniškai taip pat baiminuosi bet aš nežinau, kodėl reikėtų kalbėti apie kultūros globalizaciją, kodėl čia reikėtų kalbėti apie JAV hegemoniją. Aš manau, kad Europos kultūros įvairovė yra pakankamai stipri, užima tvirtas pozicijas. Ir galbūt nereikėtų kažkokios atskiros labai griežtos politikos dėl kultūros įvairovės. Ponas Tazni. Simple one. We have been there. Atsakymas dėl Kanados yra labai paprastas. Mes ten buvome, lankėmės. Iš pradžių buvome e, Vašingtonė, paskui vykome į Otavą. Ir tai, kas buvo padėta ant e, dėrybų stalo, man nepatiko ir mes nepasiekėm susitarimo. Aš taip ir pasakiau, man reikia papildomų žingsnių, o be tų žingsnių nebus pasiekta susitarimo. Manau, reikia susitarti tik tuo met, kad yra geras susitarimas. O dėl daugelio klausimų ta kita pusė turėtų padaryti papildomų žingsnių. Mes tęsime dėrybą su Kanados pusė. Manau, kad galėsime gana greitai užbaigti dėrybas. Tačiau mano pozicija yra tokia, kad galima sandoris turėti tik tuomet, kad tai yra geras sandoris. No, no, no, uh, only... Vienintelis ryšys yra tai, kad Vašingtonas ir Kanada na, yra geografiškai gana arti. Ir jeigu norite į Otavą vykti, tai geriau per Vašingtoną tai, tai daryti. Ir po to jau grįžti į Europą. Tai yra maždaug valandos trukmės kelias. Tiesiog taip čia kalbama apie geresnį laiko organizavimą. Bet tai yra visiškai kitas sustarimas ir sandoris, jie nesusiję. Vašingtonas ir, ir Otava. I, I, of that, of that uh, that Klausimas pateiktas be mikrofono. Komisijos narys, nesu girdėjęs apie jokį pareiškimą, apie kurį jūs kalbate, tačiau čia nėra ryšio. Mes sudarome susitarimą su Kanada, taip pat atskiras susitarimas su JAV, nėra jokio ryšio tarp šių dviejų susitarimų. Gali būti tam tikros temos susijusios, pavyzdžiui, automobilių gamybos sektoriai, ar, tačiau tai yra kiti susitarimai. Ir ktim. Tačiau jokio ryšio nėra. Pirmininkė, ar Europa yra kažko reikalaujančių pusę. Jeigu JAV taip pat kažko nereikalautų, tai tuomet ir ne, nebūtų prasmės pradėti dėrybas. Abipusės įstikinusios, kad turi dėl kažkokių klausimų susidėrėti. Tam tikrų valstijų vyriausybės labai aiškiai pasakė, kad jų manimų jūs nori tokio susitarimo. Taip, tačiau jeigu JAV prezidentas Obama nebūtų suinteresuotas tokiu sandoriu, tai ir dėrybos nebūtų pradėtos. Kodėl prireikė dviejų papildomų mėnesių? Atsakymas labai paprastas. Yra laikotarpis, perinamasis laikotarpis tarp dviejų e, JAF administracijų ir dauguma ministrų keitėsi. Ir tai buvo tikroji priežastis tokio užvilkinimo. Dėl e, sanitarijos ir fino sanitarijos mes naudojame termiruotės, formuluotės E, tarptautinės pasaulinės priekybos organizacijos formuluotės, e, rengdami tekstus dėl sanitarijos ir fitosanitarijos. Taip mes dirbame ties e, klausimais. Apie... Uh, Livehox, uh, we, also, we found a solution and we are working on. Dirbame atskirais konkrečiais klausimais. Telo. Te... Dream of Telo. Uh, but, I mean, the... Tai yra atskiros konkrečios temos, dėl kurių mums reikia rasti sprendimus. Turime užtikrinti, kad nebūtų uh, užteršimo, bet užteršimas gali atsitikti net ir vidaus rinką, neseniai kalbėjom apie arklieną. Uh, ir plieno skandalą. Mes dirbame darbą šią kryptimį. Ateinačiais mėnesiais priimsime sprendimą dėl BSI. Ir toks sprendimas taip pat yra labai laukiamas. Mano darbas uh, bus tęsiamas. Šiandienos diskusija tikrai nėra paskutinė, tačiau turime atsižvelgti į tai, kokia be būtų politinė pozicija. Žinoma, yra didelių skirtumų, tačiau turime sutelkti dėmesį į tai, kas čia iš tiesų yra svarbu. Tai yra svarbiausias dalykas. O man svarbu yra tai, kad bandytume integruoti šias dvi rinkas Tokiu būdu mes labai smarkiai sustiprintume savo pozicijas pasaulio lygmenių. Ir nes būtumėm atsakingi už pusę pasaulio ekonomikos. Taip yra labai daug skirtumų, Tačiau mes esame dvi laisviausios ekonominės struktūros pasaulyje ir taip pat turbūt laisviausios visuomenės pasaulyje. Turime tai stiprinti. Turėsime be abejo daug techninių problemų ir, ir kultūrinių problemų ir kitų dalykų, tačiau susitelkime į svarbiausius dalykus. Kokia šalis būtų, kokia, kokia politinė ar filosofinė e, pozicija būtų, turime susitelkti į svarbiausius dalykus. Thank you, This, uh... Ačiū komisarui. Tai buvo pirmoji iš daugelio busimų diskusijų dėl šio susitarimo. Aš tikiuosi, kad jūs, e, jums pavyks sėkmingai sudarėti su jungtinėmis valstijomis. Galbūt e, mes nesulauksime to rezultato, na, bet aš tikiuosi, kad tas procesas vyks sklandžiai jums dar dirbant. Dėkoju. Very good, Commissioner. Very good. Ladies and gentlemen, yeah, I agree with more and more. There is. You know, yeah, I just start because after reading yes. my position, I, I have to go. There is still much work. Dar yra labai daug darbo šį rytą, todėl prašau visiems nurimti. Tie, kurie išeina, tai išeikite kuo greičiau ir kiek man matiliau. To... Dar trumpa pastaba. Reaguojant į tai, ką pasakė komisaras, visiškai teisingai pasakė. Tai yra investicijų ir prekybos E, klausimai, klausimai, sustarimas būtent daromas bus dėl tokio sustarimo, tačiau aišku ir e, e, žemės ūkio, ir transporto, ir kultūros klausimai taip pat bus svarbus derantis, dėl to į šį procesą įsijungs ir kiti mūsų komitetai ir jie taip pat prisidės prie mūsų atitinkamų pranešimų rengimo ir kitą savaitę Ehm, mes kreipsimės į būtent tokių atsakingų komitetų atstovus. kad jie paskirtų šešėlinius pranešėjus į mūsų ehm, stebėsinos grupę, svarstant šį klausimą, kad ir kiti komitetai, kiek manoma geriau, galėtų prisidėti prie šio labai labai svarbaus klausimo nagrinėjimo. Tai yra tikrai labai svarbus klausimas, dėl to nebejojame, lygiai taip pat ir turėt, ne, neturėtų kilti abejonių dėl šio komiteto lyderystės šio klausimu. Dėkoju. 16 punktas. Finansinės atsakomybės susijusios su investuotojų ir valstybės ginčių sprendimų teismuose įsteigtuose tarptautiniais sustarimais, kurių šalis yra ES, paskirstimo tvarkos nustatymas. Pone Gašenova. E, yra prarašiusi savo pranešimą, e, kur, savo nuomonę kitą, jinai yra kito komiteto atstovė, tačiau mūsų pranešėjas yra panas Pavel Zalevski ir norėčiau steigti žodį Pavelui žodį. Uh, uh, uh, Ačiū, gerbiami kolegos, aš pirmiausia norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Deja, skaidamas savo įžangą, aš iš tikrųjų paperkęs savo įžangą, aš turėsiu išeiti. Tai čia ne dėl to, kad negerbiu šio komiteto, bet tiesiog turiu išeiti. Mes turėjome pradėti šias diskusijas prieš uh, uh, valandą. Aš dėl svarbių priežasčių turiu šiandien vakare būti Lenkijoje. A, a, a, jums atleisime. Tačiau bet kokiu atveju e, man bus perduoti jūsų atsakymai ir pasiūlymai. Taigi, mėly kolegos, Neseniai aš e, pateikiau nemažai e, pakeitimo dėl e, komisijos pasiūlymo, kurio buvo siūloma spręsti klausimą dėl finansinės atsakomybės susijusių investuotojų ir valstybės ginčių sprendimų teismuose įsteigtus tarptautiniais susitarimais. Taigi, aš norėčiau padėkoti frakcijos atstovams už diskusijas dėl mūsų dokumentų. Jūs jau tikriausiai susipažinote su mano pranešimo projektu, jisai buvo išplatintas e, šešėlėms pranešėjams ir e, taip pat patarėjai su juos pažino pastarosiamis metuose. E, yra keli svarbus pakeitimai, kuriuos norėčiau pristatyti. Kaip aš jau pasakiau, kelis kartus mūsų ankstesnėse diskusijose. Aš manau, kad komisijos tekstas iš esmės yra subalansuotas ir puikios struktūros, todėl a, aš teikiau strategiją, kuri pagrįsta principais, pagrįsta keliais pakeitimais, bet ne esminiais pakeitimais. Todėl aš norėčiau išlaikyti tą struktūrą, kurią pasiūlė komisija. Todėl aš nusprendžiau neteikti daug pakeitimų, o koncentruotis į tas komisijos tekstų dalis, kur yra poreikis dar supaprastinti kalbą. Na, ir e, šiek tiek dar buvo galios e, paskirstimo klausimas neišaiškintas, tai aš jį bandžiau paaiškinau. Antras, 8.2 e, punktas, tai yra tiksliau straipsnis, yra vienas iš svarbesnių ir kelia abejonių. Aš manau, kad ankstesnis tekstas C ir D punktuose nebuvo ypač pavykęs. Aš, aš manau, kad mes turėtume atsižvelgti tas sąlygas, kurios e, palieka per daug e, galimybių e, interpretuoti būtent finansinės atsakomybės sąlygas. Taigi, aš manau, kad reikėtų sušvelninti šiek tiek tekstą ir parašyti likely Taigi aš e, e, pakeičiau kai kurios žodžius. E, iš jūs pakeičiau žodžių, tai resolutions which may affect. Ir toliau esu tekstą. Devintas straipsnis taip pat turėtų būti patikrintas ir susijęs turėtų būti su atitinkamomis nuostomis. Taigi būtent šios du punktus, punktus aš bandžiau a, taip suformuluoti, kad būtų galios paskirstimas tolygesnis tarp valstybių narių ir komisijos. Toliau 18 straipsnis dėl teismo išlaidų, kad nebūtų per daug laisvai interpretuojamas šis straipsnis. Europos parlamentas taip, turėtų teisę būti tinkamai informuotas apie tok, tokius, tokias bylas ir tokius teismo sprendimus. Taigi, mm, ačiū uždėmesi ir laukšiu jūsų pastabų. Ačiū, sėkmingos kryžių linkiu. Taigi dabar mm, diskutuosime šiais klausimais. E, Panas Deividas Martinas ir socialistų frakcijos jums žodis. Ačiū už bendradarbiavimą mm, rengiant šį dokumentą. Taip pat norėčiau padėkoti ir komisijai, kuri mus e, informavo apie darybas dėl šio dokumento. Kai <clears throat> kurios pakeitimus pranešėjas e, pateikė pats ir socialistai iš esmės pritarė tiems pakeitimams ir mes paremsime pranešėją. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad dabar atsižvelgiant į šitą reglamento projektą, mes turime laikytis bendrų principų. Bet mano frakcija turi kai kurių abejonių dėl kai kurių mechanizmų veikimo. Todėl mes turėsime jas aptarti dar atskirai. Ja, e, pavyzdžiui, čia kaip e, e, komisija, nors mus bandė nuraminti, kad vis dėlto tokios bylos galėtų būti susijusios su teisės aktų leidėjo ES veikla. Arba, pavyzdžiui, įsivaizduokim tabako produktų pakuočio klausimą. Uh, ir mūsų e, ginčių sprendimo mechanizmai e, nenumato jokios galimybės, kad, sakykime, trečiosios valstybės atstovė kokia nors įmonė e, galėtų kreiptis į mm, arbitražo teismą dėl kai kurių nuostatų užginčymo. Taip pat mums kaip frakcijai kelia abejonių tai, kad, e, sakykime, tokie mechanizmai būtų galimi taikyti ir trečiosiams valstybėms, kuriuose investuoja ES valstybės narės. O šitas investuotojų valstybės ginčių e, e, sprendimo mechanizmas šiuo atveju, aš nežinau, yra tinkamiausias būdas. Ir uh, sakykime, mm, aš nežinau, ar, ar arbitražo teismas galėtų išspręsti investuotojų iš trečių šalių e, klausimus ir jeigu kiltų, sakykime, ginčias, pavyzdžiui, kylančius dėl bendradarbiavimo su vietos investuotojais. Na, bet kokiu atveju, mm, pagal ES teisę, kartais tokie trečiųjų šalių prašymai arba reikalavimai gali būti laikomi neteisėtais. To aš manau, kad mes turėtume vis dėlto atkreipti dėmesį ir į investuotojo e, interesus ir kompensavimo mechanizmus skirti tiems vietos investuotojams. Tai kitas dalykas, čia aš trumpai kalbėsiu, nes pranešėjas aptarė kai kurios klausimus. Tai mūsų socialistų frakcijai yra keli dalykai svarbus. Tai yra e, skaidrumas. Ir e, iš, tokie procesai, tai ginčių sprendimas turėtų būti kuo skaidresni. Ir kitas dalykas, tai yra parlamento vaidmuo. Ir vėlgi čia aš nesigilinsiu į e, detalės, aš norėčiau pabrėžti, kad parlamentas turėtų būti informuojamas, išsamei informuojamas apie, apie visas bylas valstybėse narėse Jie taip pat e, turi būti e, ta informacija parodoma ir tarybai, ir valstybėms narėms. Taip pat e, man kelia abejonių. Na, čia norėčiau dar padėkoti komisijai, kad atsakė į, į man įvairius klausimus ir už bendradarbiavimą norėčiau padėkoti. Ir bet kokią atveju norėčiau padėkoti ir pranešėjui uh, už, jo, be, už bendradarbiavimą su juo. Aš manau, kad bet kokią atveju mes išteisime tas, uh, tas problemas per atimiausius posėdžius. Next. Uh, Ačiū. Dabar Kazak, aš Aldė frakcijos. Ačiū pirmininkė. Kadangi ponios Vana Kochmerin, mūsų šešėlinės pranešėjas nėra, aš pristatysiu jos poziciją Pirmiausia, norėčiau taip pat padėkoti Pavel Zalevskiu už jo puikų darbą rengiančią e, pranešimą. Tai yra antrasis teisėkūros dokumentas dėl ES e, e, kompetencijų veiksmų, sprendžiant investuotojų ir valstybės ginčius. Ir tas regla, darbas ties, ties reglamentu nebuvo tikrai lengvas ir reikia padėkoti visiems E, prisidėjusiems asmenims, kurie iš karto pateikė savo pozicijas, taip pat valstybių e, narių atstovams. Tačiau aiškiai išriškėjo, jog e, Lisabonos taisyklės buvo, aiš, paaiškėjo ir išriškėjo aiškus, aišk, aiškus interpretavimo skirtumai remiantis Lisabonos sutarties nuostatomis ir E, šio pasiūlymo pagrindinis principas yra tikrai teisingas. Tai yra ES turi imtis veiksmų ten, kur yra būtina, o valstybės narės tada, kai tą būtina padaryti joms. Uh, Tačiau e, šis reglamentas turėtų e, aiškiau apibriežti teisinę aplinką valstybėms narėms, kad jos žinotų, kada, e, kada joms imtis atsakomybės, o kada ne. Ir komisijos pasiūlymas galbūt žengia per nelik toli, stengiantis perimti tas, tuos atvejus, kuomet tas atsakomybės pasidalymas nėra visiškai aiškus. Tad reikėtų ieškoti balanso tarp E, valstybių narių, e, kuomet jos siekia apginti savo teisės ir, e, valsty, ir ES veiksmų, įskišimo veiksmų. Tačiau pasiūlymas eina teisinga linkme, pažiūrėjau, tokiuose esminiuose straipsniuose kaip aštuntas ar devintasis straipsniai dėl arbitražo procesu, procedūrų yra gerokai patobulinamas komisijos pasiūlymas. E, taip pat ir 18 straipsnėje dėl arbitražo sąnaudų padengimo e, šešėlinė pranešėja pabrėžia, jog pranešėjas e, tikrai pagerino komisijos pasiūlymą. Reikėtų dar panalizuoti tokius straipsnius kaip 3 ar 11 ir keletą kitų įdėmiau. Ir bus įdomu bendradarbiauti su mūsų pranešėju, rengiant pakeitimų pasiūlymus ir derantis su taryba. Dėkoju. Thank you, Betin Kazak. Ačiū. Toliau Francisko Keller žalieji. Dėkuoju. Aš taip pat noriu padėkoti Pavlui Zaleski už tai, kad buvo įtraukti šešėliniai pranešėjai labai ankstyvoje stadijoje. Mes puikiai bendradarbiavome Nenustepsit, e, kai aš pasakysiu, kad kai žiūrime į pranešimą, matome tam tikrų prieštaravimų. Su pon, pono Seleskio e, pozicija, kai kalbam apie terminą grand favoring. Taip, čia yra ginamos Lisabonos starties e, nuostatos, tai yra pagrindinis teisės aktas ir investicijos politikos kompetencija yra perkeliama iš valstybių narių Europos Sąjungos lygį. Grįžkime prie svarbiausių straipsnių. Aštuntas straipsnis, ant, antras ir penktas pakeitimai. Mano galva, čia nėra kažkas itin konkretizuojama, o kaip tik bandoma sugražinti kompetenciją valstybėms narėms tam tikrose srityse, kur to nereikėtų daryti. Toliau e, valstybė atsakovė, kai, kai yra 8 mm, straipsnio antra dalis. Ir čia komisija teisingai siūlo, kai tokio, tokie patys reikalavimai yra pateikiami dėl to pačio susitarimo. Čia kalbama taip pat apie atgalinę datą vykdomą ES gynybą. Čia e, sukūriami nauji lygiai, kalbant apie gynybos strategijas. Ir tie skirtumai yra svarbus, nes dažnai gali kilti tokių situacijų, kai valstybės narės bando įgyvendinti pirminę ES teisę, tačiau mm, jos veiksmus apriboja e, pakeitimai. E, ataskaitos turėtų teikiamos iš valstybių narių tik praėjus e, penkeriems metams. Komisija siūlė trejus metus, kas trejus metus teikti ataskaitas. Aš pasisakyčiau už trumpesnį laikotarpį. Turime už trejus metus pasisakyti dėrybose su taryba. Norėčiau grįžti prie bendros problemos, kurią iškėlė Davidas Martinas komisija į šią problemą netkreipė dėmesio ir pranešės taip, taip pat mes anksčiau apie tai diskutavome šešėlinių pranešėjų susitikimuose. Šių pasiūlymų finansinė atsakomybė, e, e, kai reikalavimai pateikiami ES teisės aktais, čia reikėtų patikrinti, kaip tai atitinka taikytina tarptautinė E, teisę. Ir aš nepritaršiau tokiai prielaidai, mūsų pakeitimai bus pagristi ta idėja, jog tokių prielaidų įvertinimas turėtų būti atliktas Europos teisingumo teismo, tai esame ir anksčiau minėję. O būsimi investicijų sustarimai neturėtų e, nustatyti kokios nors finansinės atsakomybės, e, kurie kažkaip išeitų už dabar naudojamų mechanizmų, susitarimų ir sutarties nuostatų. Investuotojai iš trečiųjų šalių turėtų e, kviestis tarptautinius arbitra, ar, ar, arbitražo specialistus, ypač kai Europos investuotojai, ES investuodami negalės reikalauti kompensacijos pagal ES teisę. Minimalus reikalavimai turėtų būti E, užtikrinami, kad būtų laikomasi nustatytų procedūrų reikalavimų, e, kai yra pateikiami nepagristi reikalavimai. E, čia kalbu apie aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos ryties teisės aktus. Aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos teisės aktai neturėtų, neturėtų kažmai trukdyti investuotojams ir neturėtų sukelti kažkokių teisinių ginčių. Čia reikia laikytis atsargumo principo. Toks filtravimo mechanizmas per e, teisingumo teismą būtų neprimtas mūsų partneriais. Neturime pamiršti, kad Europos Sąjunga, Rusybės narės e, naudojasi sąžiningo teisinio proceso užtikrinimu. Ir visada tos galimybės yra atviros ir investuotojams iš trečiųjų šalių. Tačiau man susidaro įspūdis iš ankstesnių diskusijų, kad daugelis kolegų pritarė tam atsargumo principui, tam susirūpinimui išsakytum. Ir manau, kad turime tai atsižvelgti savo veikloje. Ačiū. Dėkuoju, Guja Helmut Šals. Ačiū pirmininkė. Turiu pripažinti, jog mano frakcijai kyla problemų dėl šio pasiūlymo, dėl reglamento. Čia mes turime kalbėti apie klausimą, kodėl turime įvesti be esamos teisinės sistemos kažkokius papildomas institucijas, kaip pavyzdžiui, ginčių sprendimo e, grupės. Mes pasiekėme jau labai aukštą lygį teisinio tikrumo, teisinio teisingumo ir tai galima pasakyti ne tik apie EBPO šalis, bet ir apie kitas šalis. Noriu pakartoti dar ankstesnę poziciją, kurios laikėsi Europos parlamentas kad teisingumo teismas turėtų būti atsakingas už tam tikro lygio ekonominius ginčius ir už ginčių sprendimo grupių darbą. Taip pat ir vyriausybėms tenka atsakomybė įvertinti pasiekmes, kai nusprendžiama kelti bylą EBPO ginčių sprendimo struktūroms. E, pasaulinė darbo organizacija turi tokias procedūras nustačiusi ir reikėtų laikytis tų procedūrų. Tačiau investuotojų ir valstybės ginčių sprendimas turėtų, e, turėtų tenkinti tos teisinės sistemos nuostatas. Trūksta kompetencijos, trūksta tam tikrų žinių, kai kalbame apie investuotojų ir valstybės ginčius. Dažnai ir nėra teisės teikti apeliacijas, kai yra priemami sprendimai investuotojų ir valstybės ginčių srityje. Ir man kelia nerimas, kad investuotojų ir valstybės ginčių sprendimas taptų kažkokiu teisiniu principu. Ir pranešimo pasiūlyme e, kolegos Elevskio, ar aš noriu jam padėkoti už tai, kad jis bando įtraukti Europos parlamentą į, į šio dokumento rengimą. Čia e, trūksta, kokiosgi, kokiosgi būtų pasiekmes e, tokio sprendimo, e, kalbant tiek apie Europos komisiją, tiek apie valstybės narės. Tai gali labai komplikuoti situaciją, kai direktyva teks perkelti į valstybių narių teisės aktą. Atsiras labai daug klausimų, papildomų, dar, jau dabar yra daug neatsakytų klausimų. Mums e, tai nėra iki galo aišku paminėsiu tris klausimus. Government, the representation in front of the panel. Kalb, čia kalba eina apie investuotojų valstybės ginčių e, sprendimų procedūros atskirų e, dalių, apie sąnaudas, apie tai, kas padengs visas išlaidas už kiekvieną bylą kas mokės, kas, mokė, kas padengs tas sąnaudas tokių ginčių sprendimų, iš kieno biudžeto bus padengtos tos išlaidos. Mano frakcija taip pat kelia, kelia klausimus apie tai, kokia kryptimi bus rengiama ši direktyva. Ir reikėtų dar kartą mm, paskatinti komisiją peržiūrėti jos pasiūlymą. EFT. Uh, I come ahead of you. Sorry. Come ahead of you. Cool. There's a rule over you. Um, I normally always defer to Mr. Fellner. Aš dažniausiai visada leidžiu kalbėti ponui Fel Felneriui, bet dabar norėčiau kalbėti pirmas. Uh, Šis e, reglamentas yra e, keičiamas atitinkamai pagal Lisabono sutartį ir e, komisija pabrėžia, kad ji ES komp išskirtinė kompetencija spręsti ginčius susijusi su investicijomis yra sėtina ir su e, užsienio investicijomis, ir su vadinamosiomis portfolio investicijomis. Taigi mes matome, kad čia e, iš tiesų bandama e, pristaikyti prie nu, Lisabono sutarties nuostatų. Ir noriu prisiminti Jim Murphy, Europos reikalų, mūsų Europos reikalų e, ministro žodžius, e, kuris e, Lisabono sutartį įvertino kaip kaip didelį sugriežtinimą. Ir e, aš sutinku su Davidu Martinu, kad e, e, Junktinės karalystės gyventojams tai yra tikrai labai situacija suprastinantis, su, su, su pabloginantis reglamentas. Ir yra kalbama, ten yra kalbama ir apie poveikio ataskaitos. E, apie tai, jog nebūtinas tai, e, mm, parengti poveikio ataskaitos, e, nėra tokios būtinybės. Tačiau kodėl kyla didelis klausimas? Ir e, komisija pabrėžia, jog, jo labiau, kad komisija pabrėžia, kad jinai konsultacijų procese įdėmiai klausėsi ir labai atsižvelgė į išsakytas ekspertų ir suinteresuotų grupių nuomonės. Tad man įdomu detaliai būtų sužinoti, kokiegi tie konsultaciniai posėdžiai iš tiesų vyko, e, su kokiais valstybių narių atstovais ir kokio, į kokias pozicijas buvo atsižvelgta. Turintai manyje, šis pasiūlymas yra dar vienas pavyzdys to, kas čia parlamente yra nuolat pastebima ir šiame komitete taip pat tai yra nuolatinis. valstybių narių integralumo pažeidinėjimas. Dėkoju. Well, right... Inte nėra ta vieta, kad jūs čia kovotumėte vidinės jungtinės karalystės kovas. Kristofel Ferfielner. Aš džiaugiuosi, kad manęs neužmiršo. Du dalykai. E, nors aš neplanavau kalbėti, neketinau, tačiau du dalykus pasakė ponas Martinas ir ponė Kelly. Keller. Pone Keller pasakė, kad mes įvertiname, ar mūsų siūlomi teisės aktai suderinami su atitinkamais susitarimais ir panašiai. O panas Martinas paminėjo įdomų um, pakuočių pavyzdį tabako e, ir tabako direktyvą. Uh, Ir aš nežinau, ar mes nepraleidžiame progos pateikti savo nuomonę dėl tabako, būtent tabako aspe e, direktyvos aspektų ir nuostatų, kadangi būtent, man atrodo, tokius klausimus būtent šis komitetas turėtų įvertinti. E, Envi komitete mes e, diskutavome dėl galimų komercinių ginčių ir panašių dalykų, taigi esame ekspertai šių klausimų. Tad Tai aišku yra visiškai kitas klausimas, tačiau e, galbūt koordinatoriams būtų verta pamastyti apie tai, kad galbūt šį aspektą reikėtų labiau pasigilinti. Pirmininkas, ponė Fielneri, jūs paminėjote labai svarbų klausimą. Manau, kad kiti, kitas komitetas e, spręsdamas tokius e, su prekyba susijusius klausimus turėtų įsiklausyti mūsų poziciją. Taigi šį klausimą turime apsvarstyti. Paklausykime komisijos atstovo Dieter Juan. Jūs esate mūsų svečia šiandieną. Ar jūsų nėra jūs mano sąraše? Ne, jūs esate mano sąraše. Pirmoji numeriu įrašytas. Berntai, jūs pirmasis mano sąraše. Ačiū, ponia pirmininkė, kaip jau Biblijoje parašyta, kad paskutinieji taps pirmaisiais todėl man, aš dėl to nenusiminiau, kad esu dabar paskutinis kalbėtojas. Norėčiau pateikti klausimą komisijai. Santykis tarp nacionalinės ir, ir, ir ES kompetencijos santykis, kuomet jis nereglamentuojamas ES teisės. Pavyzdžiui, yra privačių e, universitetų finansavimas, valstybė narė nusprendžia, šį universitetą vėl nacionalizuoti, suvalstybinti. Aš manau, kad komisija tokiu atveju neturėtų kištis, neturėtų savo kompetencijos, tai neįeina jos kompetencijos ribas. Arba, pavyzdžiui, mes Vokietijoje nusprendėme uždaryti visas brandolinės jėgainės Yra aišku e, daug suinteresuotų užsienio investuotojų ir aš vėlgi pasakyčiau, kad Europa šioje vietoje taip pat neturėtų kištis dėl sutarčio, sutarties nuostatų. E, bet būtų puiku, jeigu komisija man paaiškintų tokius atvejus. Pirmininkas, ačiū Berntai. Dabar komisijai vis dėlto suteikiu žodį. Leiskit, kad vėluodamas. Ačiū, panė pirmininkė. Parlamento nariai, už tai, kad pakvietėte mus čia pakomentuoti savo projektą ir atsakyti į klausimus. Tai pirmiausia, mes norėtume pasakyti, kad mes džiaugiamės pana Zalevskio pateiktų pranešimų ir bendradarbiavimu su parlamentu sprendžiant įvairius klausimus dėl šio, šio svarbus reglamento. Šiandieną mes išgirdome Mm, pastabas dėl paties reglamento, dėl jo taikymos ryties ir dėl ginčių sprendimo ir dėl įvairių pagrindimų arba kurie yra susiję su ES politika. Aš norėčiau tik tai pateikti kelias bendro pobūdžio pastabas susijusias su, su šio konkrečiu reglamentu ir su pranešimu projektu. Žinau, kad laiko yra mažai, tačiau Aš norėčiau e, paprašyti, kad jūs e, kalbėtumėte trumpai kaip visada. Taigi, mm, iš esmės, e, apskritai, ar reikalingas šitas yra mm, mechanizmas. Taigi, būtent mes visų pirma remiamės teisės viršinybės principais, teismo nepriklausomumu ir mūsų investuotojų politikos testinamų bei jos apsaugą. Tai yra mūsų toks yra strategija. Mes manome, kad e, investuotojų ir atsipės ginčių sprendimo mechanizmas iš tiesų yra veiksmingas instrumentas ir gali būti taikomas veiksmingas e, įvairiose valstybėse, įvairiose instancijose. E, iš esmės, vadinasi, investuotojo ginčių sprendimo mechanizmas yra labai svarbus dalykas. Na, šitas mechanizmas mm, mm, nėra labai besiskiriantis nuo e, pasaulio prekybos organizacijos ginčio sprendimo institucijų. Tačiau mes e, remiamės tik tai ES teisės aktais, o ne tarptautiniais sustarimais. Nes um, pasaulio prekybos organizacijos ginčių sprendimo institucija remiasi būtent savo teisės aktais ir tarptautiniais teisės aktais. Taigi, bet kokiu atveju mm, tai yra atskiras mechanizmas, atskiras susitarimas dėl e, visuotų teisų apsaugos. Žinoma, e, šitas mechanizmas e, turi būti vertinamas atsižvelgiant į tai, kad reikia atsižvelgti į atitinkamus teisės aktus į ES interesus, kad mes giname savo investuotojo interesus. Ir mes turime užtikrinti, kad e, esminės nuostatos bus tinkamos, kad e, teisų gyvenimas e, juose atsispindėtų, tai yra tai vienas svarbiausių dalykų. Tai kitas dalykas - praktiniai elementai, tai kaip mes užtikrinsime skaidrumą, kaip mes efektyvumą užtikrinsime. Tai žinoma, tai yra labai svarbus dalykas, tai yra skaidrumas. Mes eh, <clears throat> bandome eh, perkelti šias nuostatas, taip pat diskutuojame su jungtinių tautų atitinkomis institucijomis ir įtraukti, bandome šitas skaidrumo nuostatas į tos susitarimus, dėl kurių mes deramės. Uh, Taigi mes e, ieškame ir kitų priemonių, kurios padėtų, mm, e, padėtų užtikrinti skaidrumą, e, prognozuojamumą ir kad būtų sukurta nusekli sistema, kuri padėtų įgyvendinti šitą mechanizmą. Tai yra ilgalaikė perspektyva įgyvendinant tokį mechanizmą, nes tai yra naujas mechanizmas. Kitas dalykas, ar iš tiesų reikia e, suteikti tam tikrą laisvę tiems ginčio, toms ginčio sprendimo institucijoms, ar vis dėlto reikia kontroliuojančios kažkokios institucijos arba kontrolierių. Ar iš esmės mes turime laikytis tokio principo, kad, e, sakykime, tokių ginčių sprendimo institucijų sprendimai turi privalomą charakterį ir kad e, vis dėlto užtikrinant tai privalomai pobūdį, bus atsižvelgami ir visuomenės bei investuotojų interesus. Taigi, ką pateikė pranešėjas ir ką pateikėte jūs, tai aš dabar atsižvelgsiu. Pirmiausia, mes sutinkame su tuo, ką, kad šis ponas Zalevskis kalba apie tai, kad komisijos pasiūlymo struktūra turi būti išlaikyta. Mes gaišome labai daug laiko uh, diskutuodami su valstybėmis narėmis e, ekspertų susitikimuose, susitikimuose su parlamento nariais. Taigi parengamas laikotarpis buvo ilgas, bet ta struktūra buvo tikrai sukurta tokia, kad nebūtų jokių klaidų. Ji buvo techninio pobūdžio e, po posėdžio organizuota labai daug su valstybių narių ekspertais valstybėse narėse ir čia parlamente. Ir iš tikrųjų parengamasis e, procesas buvo labai svarbus ir jisai E, būtent atsispindi dabar pasiūlymo e, projekte. E, tai va, tie, na, aš pasigilinsiu dar į šitą struktūrą ir darbą, jeigu bus klausimas, tai aš norėčiau padėkoti pranešėjams, šiandien pranešėjams, už parlamento nariams, už daugybę klausimų, kurie buvo iškilti tiek čia, tiek, tiek neformaliuose sustikimuose arba šiame komitete. Dabar dėl pranešimo projektą norėčiau padaryti kelis e, pakeitimus. Penktas e, pakeitimas. Tai to žodžiai have been lodged e, mm, ir čia buvo pakeisti žodžiai claims will be brought. Na, aš manau, kad galbūt tai čia yra atsižvelgiama į tas bylas E, kur, kurios yra daugiau pe, tokio ilgalaikio pobūdžio. Aš manau, kad e, e, vis dėlto čia atsižvelgiama į atitinkamas abejonės dėl, sakykime, konsultacijų, jeigu vyksta panašios bylos. Na. Kitas dalykas. Uh, Čia kalbama dar apie, e, apie komisiją, kuri užimtų atitinkamą poziciją ir kuri e, atsižvelgia į tai, kad ES e, interesai gali būti paliesti, kad nebūtų vis dėlto daromas neigiamas poveikis, kit, sakykime, būsimam sustarimo aiškinimui. Aš manau, kad šita formuluotė kaip tik tai e, sutrukdytų aiškiai išaiškinti ES susitarimo esmę. Aš manau, kad Europos parlamentas taip pat turėtų sutikti su to, kad nereikia susiaurinti e, galimybių laikytis ES e, reglamentuojančių principų. Tai 14-15 pakeitimai. E, tai taigi mes siūlėme kas trejus metus teikti ataskaitą ir kaip aš jau kalbėjau anksčiau, mes e, norime būti dar skaidresni. Mes norime, kad tie dokumentai susiję su bylomis būtų viešinami, e, žinoma, atsižvelgiant į tam tikrus konfidencialumo reikalavimus. Ir mes manome, kad tai būtų svarbu, kad e, Europos parlamentas ir jos komitetas būtų informuojami apie investuotojų ginčių sprendimo rezultatus ir apie vykstančias bylas. Taigi, čia e, bet kokiu atveju e, teikiama ir tam tikras dėmesys ir apie PPO ginčių sprendimo E, institucijoms ir manau, kad vis dėlto gali būti pasiektas bendras susitarimas. Aš nežinau, ar aš pakankamai atsakiau jūsų pastabas. Ir e, aštuntam devintam straipsnėje mes turėtume surasti tinkamiausią uh, pusiausvėra, kad, kad kaip ES būtų atstovaujama užsienyje, kad kaip jos teisės aktai būtų gyvendinami, dėl to e, su e, bendradarbiavimu su to užsienio trečiųjų šalių elementu ir kokiu, kokiu veiksmu reikėtų imtis, siekiant apsaugoti mūsų interesus, investuotojų interesus. Ir e, valstybės narės, e, pavyzdžiui, kad galėtų e, vis dėlto apginti savo interesus susijusius moksliniais tyrimais, universitetiniais e, arba švietimo arba atominės energetikos klausimais. Na, na sakykime, taip, pavyzdžiui, kaip e, vyksta nusavinimo klausimai, jeigu, pavyzdžiui, yra teikiamas. Te, te, toks prašymas arba reikalavimas. Taigi e, investuotojas galėtų e, paprašyti valstybių narių tinkamai reaguoti į tokių ginčių sprendimą. Tai turėtų būti, sakykime, valstybės narės reikalas, jeigu ne, nėra paliečiamas ES teisė reguliuojamas, reguliuojamas rytis. Aš manau, kad mes e, turime būti atsargus e, atskirdami tokius faktus, kad tai vis dėlto investicijos tai yra vien, vienas iš ES politikos ar ekonomikos ryčių ir e, kad tai yra ir kitos sritis, kurios nepriklauso ES jurisdikcijai. Taigi bet kokiu atveju mm, komisija būtent remiasi tuo principu, kuris įtvirtintas ir, ir Lisabono sutartyje, kad investuotojų ginčiai turi būti sprendžiami taip, kad e, valstybė narių teisės aktai neprieštarautų ES teisėms aktams. Taigi, e, atsakomybė išplaukia dėl to iš atitinkamų nuostatų, kuris dabar siūlo komisija. Taigi, kaip vėl tas sprendžiami tie investuotojų ginčiai ir tai yra mūsų ES vidaus reikalas, kaipgi mes organizuosime tų ginčių sprendimą, kas už ką atsakingas, kas, kaip bus paskirstama atsakomybė. Tačiau bet kokiu atveju faktinis poveikis išplaukia iš tų susitarimų, kurie taikomi investuotojams jų bendradarbiavimą. Taigi, pavyzdžiui, čia sprendžiant į, į dėrybose šios klausimus, pavyzdžiui, investuotojų skyrių aptariant, pavyzdžiui, aptariant sustarimą, laisvos prekybos sustarimą su Kanada. Aš manau, kad atsakiau į visus klausimus ir bet kokiu atveju norėčiau bendradarbiauti ir toliau remdamasi pranešimo projektų bet, bet kokia atveju atsižvelgsiu ir dabar pateiktas pastabas. Um, Ačiū. Žinote, kad pranešėjas turėjo išvykti, jis negalės atsakyti dabar į jūsų išsakytas pastabas. Tačiau jūs turėsite galimybę dar kartą svarstyti šį klausimą, kai aptarinėsime pakeitimus. Pakeitimų pakeitimo terminas Šio mėnesio 26 diena vidurdienis. Toliau 17 ir 18 darbo atvarkės punktai galimybės Mienmarui naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais atnauinimas. Galbūt mes turėtum apsistoti ties šiais klausimais. O kitus klausimus, likusius darbo atvarkėje atidėti kitam posėdžiui. Pažiūrėkime, kaip mums seksis. Taigi, kaip sakiau, 17-18 punktai, tai susijęs su Mienmaro galimybės atnauinimas, galimybės naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais. Pranešėjas yra Davidas Martinas. Davidai, žodis Jums. Dėkuoju, pirmininkė. Kolegos turbūt prisimena ankstesnėme komiteto posėdėje iš tarptinės darbo grupės gavome informaciją, tarptinės darbo organizacijos gavome, organizaciją, gavome informaciją, kokie yra pokyčiai, kokia yra pažanga. Apie presinį darbą mes tvirtiname, kad jis nebuvo visiškai išnaikintas presinis darbas, bet mes surengėme platesnės konsultacijas ir pranešimo projektą parengiau dėl komisijos pasiūlymo ir taip pat parengiau pasiūlymą dėl rezoliucijos. Taip, Mianmar, Mianmaras iš tiesų ėmėsi konkrečių žingsnių įgyvendinant rezoliucijų reikalavimus, tačiau dar reikia daug ką nuveikti šioje šalyje. Ir tarptautinės darbo organizacijos sustabdymas privilegijų ir lengvatinių turimų buvo, buvo mm, pagrystas tam tikrais pažeidimais e, sisteminiais rimtais pažeidimais ir tas vertinimas buvo paskelbtas 2012 metais. O dabar jau yra padėtis pagerėjus ir dėl to komisija siūlo atnaujinti tas galimybės. Mm, kadangi tai yra labai toks aiškus ir tiesus pasiūlymas, neturiu jokių pakeitimų, tačiau aš nemanau, kad per, per naktį būtų galima e, pasiekti kažkokio perversmo. Mm, ir čia reikėtų pasižiūrėti, kaipgi rezoliucijos reikalavimai yra vykdomi. Sankcijos Birmoje, Mianmarui yra taikomos nuo 96 metų ir e, ši valstybė buvo labai tokioje tropioje būklėje, labai ilgą laikotarpį, tačiau Mianmaras yra mm, tam tikrą prasme unikalus, unikalus atvejs. Ir pastaraisiam e, savaitėm buvo e, įsteigta speciali darbo grupė stiprinti ekonominį bendradarbiavimą. Daug investi investicijų iš besivystančių e, šalių yra būtent daromos Mianmarė, Japonija, Kinija, Koreja daug kas e, nori prieigos prie Mianmaro rinkos. Tačiau labai buvo paplitęs plačiai priverstinis darbas Mianmarė ir išgaunamųjų pramonės sektorių vaidmo buvo labai stiprus Tačiau čia reikia sustiprinti socialinės atsakomybės aspektus, jeigu norma investuoti e, Mianmarui. Būtina <clears throat> užtikrinti atsakomybę, būtina pagrindinius principus dėl žmogaus teisų taikyti. Ir svarbiausias klausimas Europos verslui yra skatinti geriausią praktiką Mienmaroje. Dėl to aš siūlau įvesti centralizuotą mechanizmą, kad tos įmonės, kurios atlieka veiklą Mienmarė, kad būtų galima užtikrinti žmogaus teisų apsaugą. Tai yra šiek tiek panašu į tai, ką įdėgė JAV Amerikos įmonėms, kurios investuoja į mm, Mienmarą. Reikia priimti sprendimus dėl centralizuotų mm, mechanizmų. Čia reikėtų išsiaiškinti, kiek detali informacija turėtų būti reikalavama, kas yra laisvai pasirinkama, kas yra privaloma. Reikia skastinti geriausią praktiką, kalbant apie įmonių veiklą mm, į Mianmarą ir sustiprinti ataskaitų teikimo dėl žmogų teisų padėties Mianmarė. E. skaidrumo klausimas taip pat yra svarstamas tarp ES institucijų ir tai siejama su įvairia veikla Mianmare. Ypač išgaunamosios pramonės sektoriai čia yra svarbus ir reikėtų galbūt išplėsti priežiūros funkcijas Mianmare. Komisija siūlo um, atnaujinti galimybę naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais, tačiau reikia um, pasisakyti už atsakingą investavimą Mianmarą ir jokių būdų nesusilpinti demokra šalies demokratizavimo. Ir Mianmaras kentėjo daugybę dešimtmečių nuo ekonominių ir e, socialinės, ekonominės ir socialinės e, sirutės. E, O dabar vis daugiau užsienio investicijų plaukia į šią šalį ir būtina užtikrinti, kad būtų atliekama tinkama priežiūra tos investicinės veiklos. Ačiū. Ačiū, Kristofer Fjellner, EPP atstovas. Ačiū. Pirmiausia, dėl paties sprendimo, dėl kurio turime sutarti, ko gero nedaug yra ką aptarti ką mes galime aptarti, tai yra patį rezoliucijos tekstą, formuluotės. Iš esmės, aš neturiu problemų dėl kokiu nors konkrečių aspektų. Tačiau manau, kad gali iškilti naujų vertų dėmesio. Tačiau net jei ir ne, neprieštarauju iš esmės tam tekstui, tačiau vis tiek manau, kad šiek tiek yra taip, kad jeigu aš būčiau jeigu aš būčiau išsamei perskaitęs, e, e, e, aš dabar tik permečiau akim, kad nuo trečio iki, iki dešimto punktų yra kalbama iš esmės apie įmonių socialinę atsakomybę. Aš manau, kad galima būtų pateikti pakeitimų pasiūlymų dėl reformų, kurios buvo jau įvykdytos, ar kokios turėjo būti įvykdytos, ir ko mes tikimės. Ir kitas dalykas, kogi dar pageidaujame, ką norėtume pakeisti, pagerinti. Aš manau, kad kai kuriuose punktuose būtų galima labiau e, konkrečiau sustelkti į tuos aspektus. Jūs kalbate apie tas trapes reformas. Jos iš tiesų vienos, e, viena nelygiai kitai. Ir galbūt e, tai yra galbūt svarbesnis, svarbesni veiksmai, tos reformos gal yra svarbesnės rengiančiai pranešimą negu e, įmonių socialinės atsakomybės klausimas. Ir paskutinis aspektas, kurį norėjau iškelti, tai yra susijęs su septintuoju punktu, susijusiu su e, centralizuotu mechanizmu, tuo specialiuoju mechanizmu. Iš esmės aš suprantu, kad Birma yra, turi, yra ypatingoje padėti, turi ypatingą statusą ir aišku, jinai negali labai greitai pasidaryti puikia klestinčia šalimi, tačiau mes kalbame ir apie įmonės, ką jos, kaip jos turėtų elgtis toje šalyje. Todėl aš nežinau, ar verta būtų taip išryškinti Birmą. Reikėtų daugiau kalbėti apie konkrečias, apie įmonių atsakomybę ir apie tai, kad jos taip elgtis turėtų ne, ir kitose šalyse, ne tik tai Birmoje. Tad, man atrodo, reikėtų ieškoti geresnio balanso tarp birm, reformos Birmų ir tų įmonių atsakomybės. Yeah, so put... Yra labai nedaug laiko, todėl turiu apriboti jūsų kalbėjimo laiką trys minutės kitam, kitiem kalbėtojam. Pirmiausia, Franciska Keller. About... Mes rimtai mąstėme apie šį, e, šią, šią temą ir pateikėme savo išvadų. Mes e, matome, kad Deividas e, pritarė mūsų pasiūlymams ir pastaboms. Tai ir mes sutinkame iš esmės su, su tavo uh, išdėstytomis mintimis, tačiau ir suprantame tavo um, išreikštą susirūpinimą dėl kai kurių komisijos pasiūlytų aspektų. Tik tiek norėtų pakomentuoti šiuo metu. Uh, William. Who's next? Kas kalbės kitas? Murphy. Murphy. Paul Murphy. Paul Murphy. Paul Murphy. Thank you. Okay, I would be the voice of disagreement here then. Ačiū, aš būsiu tas nepritarintis balsas. Dėkoju už pranešimą. Taip, sutinku, kad e, e, buvo padaryta pažangos, ypač e, kalbant apie darbo, verstinį darbą. Tačiau, man atrodo, reikia dar kalbėti, pagalvoti ir apie tai, kas, kas vyksta Birmoje iki šiol ir kaip iš tenai plaukia Birmos e, gamtiniai ištekliai. Ir e, ar tai yra, ar yra piknaudžiaujama tomis, e, to, tais bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais ta sistema. Uh, E, ten yra daug prieštaravimų, ne viską galima vertinti vienareikšmiškai, ypač kai kalbame apie, e, apie pažiūrėjau, elgesį su mažumomis ir panašiai. Kalbant apie priverstinį darbą, yra akivaizdu, kad vyksta labai e, rimti, e, rimtas, e, rim, rimti veiksmai, neteisėti veiksmai, piknaudžiaujant tą, e, tą darbo jėgą ir verčiant žmonės dirbti. Prieš maždaug mėnesį tarptautinė darbo organizacija um, dalyvavo dėrybose dėl, būtent dėl vaikų darbo ir dėl um, E, dėl vaikų darbo panaikinimo Birmoje ir taip pat tenai buvo iškeltas ir vaikų kareivių, vaikų karių e, klausimas ir problema. Aš manau, kad turint omenyje visus tuos dalykus, mes nelabai galime daryti spaudimą e, Birmai, kai kalbame apie, apie šitos specifinius klausimus, nes mes dar turime problemų Birmoje, kurios yra daugiau humanitarnio pobūdžio, susijusios su perkeliamais žmonė, asmenimis, su kaliniais, su pri, vaikais, kareiviais ir taip toliau. Taigi yra vis dar daugybė problemų susijusių su e, Birmos vidiniais politiniais dalykais, e, su, pavyzdžiui, prievarta perkeliamų e, Birmos viduje žmonių um, problemomis ir panašiai. Aš um, manau, kad svarstydami tą rezoliucijos projektą neturėtume pernelyg jo išplėsti ir pernelyg daug visko, pernelyg jos apkrauti, priverčiant ES įmonės prisimti didesnę atsakomybę Birmoje ir panašiai. Nes E, tiesiog ten tos įmonės dirbdamos turėtų laikytis elementarių ES priimtų standartų susijusių su e, profsąjungų teisėmis ir panašiai. Ir mm, manau, kad daugiau daryti nevertėtų šiuo metu. Ačiū, panė pirmininkė. Iš esmės šitas e, pranešimo projektas, jisai turi atitikti visus įsipareigojimus dėl darbo ir dėl tarptautinės teisės, kurių mes turime laikytis. E, taigi, šitą rezoliucijos projektas, kurį mes gavome praėjusią savaitę, iš tikrųjų atspindi šitą problemas. Bet be kokio atveju mes e, dabar kaip tik tai pradėjome diskutuoti dėl šios rezoliucijos. Šios diskusijos neprasideda lygioje vietoje. Mes remiamės e, esamomis ir būsimomis komisijos iniciatyvomis tai būtent e, e, mes ėmės e, reikalavimais įmonių socialinė atsakomybė, ypač iškasamosios gaivybos srityje Mienmare. Kitas dalykas tai yra teisės akto pasiūlymas miškininkynės sektoriuje darbo apmokėjimo reikalavimai, taikomi taip pat mekar ir kit, Ir kitas dalykas tai yra skaidrumo reikalavimas e, įmonėms, e, kurios teikia ataskaitas e, įvairiose sektoriuose. Tai yra papildomas geros naujienos iš Mianoro vyriausybės, nes šiuo metu pradžioje jį patvirtino, kad, kad ketina prisijungti prie iškasamosios pramonės skaidrumo iniciatyvos. Taigi iniciatyvos e, yra vykdomos, įgyveninamos ir kai kurios šios iniciatyvos atspindi jūsų rūpešius, bandoma, jomis bandome spręsti iškilusias problemas ir galbūt galima siūlyti kitus mechanizmus, tačiau kai kartais tie mechanizmai gali trukdyti pasiekti tikslus, o ne padėti jų siekti. Iš tikrųjų, <clears throat> e, ponė Pakaperis, e, jums taip pat ribojamas laikas, kalbėkite trumpiau. Taigi, e, e, iš esmės, e, kągi mes galime padaryti, remdamėsi savo tarptautiniais įsipareigojimais, čia pagal 9 punktą galima, galima atsižvelgti. Aš taip pat nesutinku su pranešėjimu, kad, kad Europos Sąjunga 7 ir aštuntoje konstatuojama dalyje būtent turime išaiškinti e, savo tikslus. Ačiū už jūsų baigiamasis pastabas. Tai, tai, pirmiausia, jums žodis. Pranešėjai. Aš norėčiau e, padėkoti Skakelė už e, paramą. Iš tiesų, problemų yra. Birmoje, žinoma, susijusios su etinėmis mažomis, jos yra persekiojamas. E, taip pat TDO mm, reikalavimų laikymasis. Mes taip pat esam susipažinę su TDO rekomendacija. Bet be kokio atveju išlaikome dabartinę savo poziciją. Taigi rezoliucijoje bandoma daugiau atkreipti dėmesį į Europos įmonės, o ne į o ne kreiptis į Birmos vyriausybę. Na, mm, jeigu Birmos vyriausybė taikys priverstinį darbą, tada bus, e, jei taikomas atitinkamas sankcijos, jinai bus išbraukta iš atitinkamų e, tarptautinių e, susitarimų. Tai, bet, ko, bet kokiu atveju tai su to viskas aišku. Bet e, ši valstybė stengiasi jau eiti demokratėjimo keliu, e, turi imtis e, tam tikrų įsipareigojimų ir tų įsipareigojimų, žinoma, turi laikytis, prie jos tarptautinių įsipareigojimų ir Europos įmonės pirmoje. Na, čia toje iškasamo, iškasamojo pramonėje tai visų pirma reikia laikytis atlyginimo tai Dievo principų ir reikalavimų. Bet kokia atveju vyksta dar dėrobos mm, dėl e, ataskaitų teikimo, kad, pavyzdžiui, ataskaitos e, nebus teikimos iki balandžio mėnesio. Uh, bet mes neturime kopijuoti to, ką, kokius sutarimus sudaro e, Jungtinės Amerikos valstijos. Visų pirma, mes turime taikyti savo griežtesnius reikalavimus. Aš manau, kad e, pirmoje mes turime tikslingai veikti, užtikrindami, kad mes veikiame atsakingai e, pirmoje. Tai Bet kokiu atveju aš norėčiau pabrėžti, čia, kaip komisija sakė, kaip man švelneris, kad Birma yra unikalus atvejis. 26 e, vasario mėnesį, 6 val. galima teikti paskutinius pakeitimus dėl šios rezoliucijos. 20 ir 21 klausimai bus perkelti į kitus e, posėdžius. 22 e, punktas darbo atvarkės. Žanik Žado pranešimas. būtent e, dėl pranešimo dėl valstybių narių eksporto kredito agentūrų veiklos. Pristatykite savo pažiūrį. Ačiū pirmininkė. Laikas labai spaudžia. Tačiau tikrai labai svarbu pradėti šį procedūrą, šią procedūrą. Ši situacija gana sudėtinga. Mes gavome komisijos darbinį dokumentą kur numatyta nauja prievolė, kad valstybės narės atsiskaito Europos komisijai taip, kaip jos vykdo įsipareigojimus e, nustatytos sutartyje dėl aplinkos saugos, dėl e, ekonomikos, dėl apskaitos, dėl skaidrumo aps, e, ir atskaitomybės. Ir komisija vidury gruodžio pateikė savo ataskaitą, kuri yra negalutinė, laikina, remiantis E, tik tam tikrais duomenimis. Ir čia yra taikomasi EBPO taisyklėmis ir reikalavama, kad tinkamai tos taisyklės būtų gyventas valstybėse narėse. Tačiau mes dar kol kas neturime galutinio komisijos atsakymo, tas dokumento statusas yra tik laikinas dokumentas. Yra valstybės narės, kurios deda pastangas, stengdamosis įvertinti eksporto kredito agentūrų e, veiklą, o ko iš tiesų dar nepakanka, tai kad tikrovėje labai sunku Europos institucijoms, nes tai yra objektyvi tikrovė, įvertinti nefinansinius aspektus e, tų eksporto e, kredito agentūrų veikloje, ypač kalbant apie aplinkosauginius veiksmus. Mes renksime mini klausimus kovo mėnesį, kurie leis mums su kvestiniais svečiais, tai būtų e, išorės tarnybos atstovai, taip pat turėsime kvestinius svečius iš EBPO ir mes galėsime išnagrinėti, kaip tos institucijos gali atsižvelgti į tuos nefinansinės veiklos aspektus. Remiantis tuo pagrindu, aš E, siūlau įvertinti mano nuosavos iniciatyvos pranešimą. Aš ir šešėliniams pranešėjams parengiau tam tikrus užrašus, kad jie galėtų pateikti savo nuomonę. Tai tiek, dėkoju. So I thank them. This leaves one minute and a half for the Kiti keturi kalbėtojai kalbės po, ket, po, po santros minutės. Pirmiausia, ponas Murphys. Ačiū. Trumpai, ką iki šiol e, išsiaiškinome, e, nagrinėdami valstybių narių eksporto kredito agentūrų ataskaitas, matome, jog daug netitikimų, netikslumų. Ir ši institucija daug kalba apie žmogaus teisės, aplinkosaugos standartus, tačiau e, Čia matome, jog. E, matome, kad valstybės narės dėja nesilaiko savo įsipareigojimų ir e, jos, e, ten yra daug kalbama apie ataskaitose, atsiprašau, savo ataskaitose į mūsų klausimus, ar jos taiko standartus susijusius su aplinkosaugos, su žmogaus teisėmis, atsakymai yra trumpi. Taip, taip, taip. Tačiau to neužtenka. Aš manau, kad reikia daugiau, kad žinotume, kas iš tikrųjų vyksta. Kitas dalykas yra susijęs su SPO e, bendro, e, bendra pozicija, poz, požiūriu, į, kuris panašu nelab, kartais ne visada atitinka ES požiūrį į tos e, žmogaus teisų ar aplinkosaugos standartus. Ir E, man atrodo, kad komisijos e, e, metodika nėra tinkama šiuo metu, kadangi jinai dažniausiai remiasi būtent SBO bendrų požiūrių ir per daug nesigilina į specifiką. Dėkoju. Pirmininkas, džiaugu, kad jūs kalbėjote tik tai pusantros minutės ir išsakėte viską, ką pasakytumėte per penkias minutės. Sorry. Thank you, Mr. Chairman. First of all, this, this proposal is incredible pirmiausia, šitas pasiūlymas iš tikrųjų yra mums labai neramintantis. Mes nesuprantame, kodėl a, valsty, valstybės turi teikti ataskaitas apie eksporto kreditų a, e, suteikimą būtent komisijai. Aš manau, kad čia a, e, yra problema susijusi ir su aplinkai keliamomis problemomis. A, Nes prisiminkime, Junginėje karalystėje gaminamas yra Rolls Royce'as. Tai yra, e, ten gaminami ir e, lėktuvų varikliai. O lėktuvų varikliai, jų eksportas yra, yra finansuojamas ir eksporto kreditais. Na, o, o, o jeigu žalieji E, pateiks atitinkamus pasiūlymus, kurie Junktinės karalystės e, variklių eksportą padaryti neįmanoma, tada iš tikrųjų būtų padaryta didžiulė žala. Mes iš tiesų dabar patiriame didžiulę recesiją, didžiulį nuosmukį. Na, aš e, girdėjau e, nu, Europos Centrinio banko e, kal, atstovo kalbas, kad e, portugalų ir ispanų eksportas didėja. Tačiau bet kokią atveju mes norime didinti eksportą, o tokie pasiūlymai kaip tik tai ir suvaržo eksportą. Žinoma, mes visi mėgstame Rolls Royce. Komisija Werner Šulci. Kas, kas kalbės? Benis Šolcas iš e, pirkybos generalinio direktorato. Na, iš tikrųjų, ar ne per mažai reikalavimų. Tikriausiai norėčiau padėkoti komisijai, e, parlamento nariams už jų pastabas, jos buvo mums įdomios. Žinoma, problema yra ta, e, kad tai yra toks pirmas bandymas pasinaudoti tokiu, tokia ataskaitų teikimo forma, nesusijusia su eksporto kreditais. Mes E, e, mes e, norime taip, įtvirtinti tą reglamento reikalavimą iš 2011 metų. Man atrodo, kad kartais nelabai suprantama, kas sakoma tas reglamente. Visi skirtingai aiškina ten numatytas nuostatas. Bet kokiu atveju reikia atsižvelgti į tai, kad valstybės narės daugelis iš jų tiesiog pasakė mums, kad žinojo apie uh, tokį, tokias ataskaitų teikimus, kad jos neprieštarauja jam, kad jos pasiruošus dialogui. Ir e, pirmą kartą bandys pasinaudoti, teikti, tai yra galimybė teikti tokias ataskaitas. Taigi, e, manau, kad nebus sudėtinga įgyveninti tokį reikalavimą. Taigi, e, ataskaitos, preliminarios ataskaitos bus teikiamas Mm, artimiausių metų, bet kokiu atveju mes tikimės sužinoti daugiau informacijos iš tų ataskaitų. Ir e, tinkama oficiali versija tų ataskaitų bus pateikta vėliau ir komisija. Tai yra e, savo reglamente 12.33.2011 metų. E, kaip jau paaiškinta buvo aiškinamajam rašte, tikisi, kad problema bus susijusi tik tai su 11 metų dėrybomis. Nes čia E, svarbiausias akcentas yra dedamas ant Junktinė Amerikos valstybių ir, ir Kinijos sustarimo dėl eksporto kreditų kur, e, kur, ir sustarimas buvo sudarytas tik tai vasarį mėnesį 12 metais. Taigi, e, pranešėjau Jums čia dar vieną minutę. Dėkuoju iš komentarus. Mūsų tikslas rasti priemonės, kaip galėtumėm padėti valstybėms narėms geriau atsižvelgti į tą vykdomą eksporto kredito agentūrų veiklą. Uh, Mes kaip tik keliame ir medito, metodologijos klausimus ir tai yra svarbu pirmame diskusijų raunde. E, džiaugiamės, kad Junktinė karalystė vis dar yra ES narė ir kad susijusi su tomis temomis. Ir manau, kad mūsų veikla išorė turėtų atitikti sutarties tikslus ir nuostatas. Ir kol jūs esate čia ES studijų, jūs turite taikyti tą teisę taip pat ir kitos valstybės narės. Ačiū. Dėkuoju, pranešiau. Galiu pasakyti, kad bus mini klausimai surinkti, kaip sakė pranešėjas. O likę klausimai bus nagrinėti 20 kovo. Tai yra 20 kovo mėnesį bus kitas komiteto posėdis, ten ir pasimatysime. Ačiū.